Kolegos, norėčiau pradėti posėdį. Mūsų laukia intensyvus balsavimas, kai kurie balsavimai bus sudėtingi, kitokie, net, kiti netokie sudėtingi, o prieš tai norėčiau. Norėčiau padaryti pirmininko pranešimą. santykių su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais, o taip pat norėčiau informuoti apie tai, kad š... ponios Ranės pranešimas bus aptariamas šiandieną iš ryto, ne po pietų. Tai yra, jeigu jums aktualus ponios Ranės pranešimas, tai jis bus aptariamas iš ryto ir dėkuoju ponė Ranės už lankstumą. Taigi, vakar vyko koordinatorių posėdis. Na ir pirmiausia, iš komisijos išgirdome aktualios informacijos apie juodąjį oro linijų bendrovį sąrašą, o taip pat e, kovo 19 dieną oro aviacinės saugos komiteto priimtus sprendimus. Na, čia bus taikoma konfidencialaus dokumentų tvarkymo reikalavimas. Antras dalykas - misija į Vašingtoną. Na ir žodžiu, informavau labai išsamei apie delegacijos vizitą Vašingtone ir taip pat apie tuos temas, kurios buvo aptariamos daugelio susitikimų metu kartu su transporto departamentu, taip pat ir su valstijų geležinkelių administracijos atstovais, taip pat buvo uh, koordinatorių posėdžio metu buvo nustatytos procedūros dėl aviacinių sustarimų. Taigi pagal naują Lisabono sutartį mes dabar galime aiškiai įsivaizduoti, koks vaidmuo mums tenka. Na ir taip pat ir raštu bus parengtas parengta ataskaita apie vizitą, delegacijos vizitą į Vašingtoną ir jis bus išplatintas pranešėjų skirimas buvo skirtas tik tais vienas pranešėjas ir jis skirtas renkti pranešimą dėl e, statistinių duomenų apie jūrų transportų gabenamus keleivius ir prekes ir atitinkamo reglamento keitimą. Taigi, Taigi, taigi pirmininkas arba vicepirmininkas renks šį pranešimą. Dokumentai, informaciniai dokumentai. Komisija parengė ataskaitą apie kito reglamento taikymas susijusi su vandens transporto statistinius duomenis. E, šis reglamentas nebegalioja. Taip pat e, nuomonės dėl uh, tvairos um, kietų bio atliekų naudojimo kūrui šildymui panaudojimą. Taip pat tarybos sprendimas dėl e, integruoto pakrančių valdymo. Vėlgi rekomenduojama nerenkti, nesimti veiksmų. Stopas. Išklausime ponios Tikau ir ponios nu, Kok. Ir buvo parengtas keturių konsoliduotų pasiūlymų sąrašas. Dažniausiai jie yra horizontalaus pobūdžio. Ir koordinatoriai visą tai patvirtino ir vėliau visą tai bus perduotas to. Uh, Orbanui. Ir šie keturi pasiūlymai susiję su protingų transporto sistemų indėlį į kelių saugos užtikrinimą, technologinės galimybės, siekiant sumažinti jūrų transporto emisijas ir kūro sunaudojimą, e, oro uostų saugos priemonių efektyvumas ir taip pat elektroninių, elektrinių transporto priemonių, automobilių ir uh, dviračių panaudomas regionių ir vietos lygių. Taip pat aptarėme uh, rezoliucijos prie projektas dėl geležinkelio paketo įgyvenimo. Na ir ko, koordinatoriai Ir TRAN komitete bus aptarime ši direktyva ir greičiausiai balsavimas plenarinėme posėdė dėl šios direktyvos įvyks birželio mėnesį. Toliau bendra pozicija dėl jūrų transporto keleivių teisų. Tai informavau koordinatorius apie tai, kad šią savaitę mini plenarinės sesijos metu bus aptariami du dokumentai skirti šiam klausimui. Ir pranešėjai, ponė Jasendel ir Kašin, buvo paraginti pradėti dėrybas taryba remiantis parlamento pirmojo skaitimo e, rezultatais bei dviem pasiūlymais kaip paketu. Taip pat pasikeitėme su poniu Rotter, generaliniu direktoriamovum, e, nuomenėmis apie tai, kaip komisija ketina peržiūrėti ten 10 politiką ir band pasirenkti ten 10 politikos gairių peržiūrai yra numatytas konsultacijos ir komisija yra suskiurus ir šešias ekspertų grupės skirtas E, transporto politikos integravimo peržiūrai, taip pat naujų transporto, pažangių transporto sistemų įdėgymą, ten 10, ten 5 finansavimas ir ten 5 teisėkuros tai aspektai. Ir rengiant žalį knygą bus, atsižvelgiant, bus atsižvelgiama į komisijos darbo uh, dokumentą skirtą metodologijos klausimams, kuris greičiausiai bus parengtas gegužės mėnesį. Ir šis dokumentas bus aptariamas birželio 8-9 dieną. Pona e, Reuteris nurodė, kad e, Tran komitetą komisija ketina informuoti uh, apie pažangą prieš ir po Saragoso susitikimo. Štai tokia informacija apie koordinatorių posėdžių, įskaitant ir um, skaitant ir pranešį skirimą, aš pats jį tikriausiai ketinu rengti, taigi tikiuosi, kad niekas neprieštarausite. Kągi, pereikime prie balsavimo. Na, pirmiausia, pasitikrinkime, ar visi turite savo balsavimo korteles. Jeigu turite balsavimo korteles, prašyčiau jas įkišti į balsavimo ir į įrangą. Ir pasitikslinksime, ar veikia. Ir pirmiausia, balsuosime dėl ponos Torks pranešimo. Balsuokime. Can you get, can you... Gal galite, ką nors nusiųsti, atnešti jūsų kortelę. Right, the test vote is closed. Kągi, baigėme bandomai balsavimą. Na, pon, vis dar nėra pono Sturks balsų. Taigi, du nariai neturi savo balsamo kortelio. Ar yra daugiau tokių, kurių jų neturi? Taigi, kai balsuosime, atsižvelgsime jų balsus. Pone Alvaris iš SND ir ponas Gramer iš Žaliųjų frakcijos. Na kągi. Na, pradėkime. Taigi, pranešimo projektas dėl, for, dėl formalių procedūrų taikymų laivams įplaukiantiems į bendrijos uostus arba iš jų išplaukintiems yra ponos Tarks pranešimas. Pirmas straipsnis, 44 pakeitimas, Marinesko pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikiusiai atmesta. Na, kaip ir aišku, 14 pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, sulaikiusiai, primta. 45. Jeigu neprieštarausite, aš neminėsiu pakeitimo autorių. Nes, nes po to bus sudėtingiau. Taigi aš laikysiu savo stiliaus 45 marinės, kad atsiprašau, aš minėsiu tuos tas pavartės, kas už, prieš, susilaikiusiai, atmesta. 46 marinės, kas už, prieš, susilaikiusiai, atmesta. 47 marinės, kas už, prieš, sulaikiusiai atmesta. 15, 15 pranešėjo pakeitimas, o taip pat pranešėjas turi žodinį pakeitimą, turite jį pateiktą raštu, kas už, kas prieš, susilaikiusi primta. 48 atsimta, 16 pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 17. Pranešė, pranė, pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai. Pasitikslinkime elektroninį būdą dėl 17 pranešėjo siūlomo pakeitimo. Balsuokime. Ponas Alvaras ir dar vienas kolega davė, davė ženklą. Balsavimas baigtas. 20 už 16 prieš primta. Maiklai, jūs prieš. Tai 21 17. 49. Mes jau balsavome dėl paskutinio sakinio, kadangi buvo patvirtintas 17 pakeitimas. Taigi dėl paskutinio sakinio. Kas už? Prieš. Susilaikiusi atmesta. 50. Nebereikia. 18. Pranešėjo pakeitimas. Kas už? Prieš. Vis laikysi priimta. 19 ir 53 pakeitimai atsimti. 51. Kas už? Prieš susilaikiusi atmesta. 52 ponas Tarks pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 20 atsimtas. 54 tarks kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 21 pranešė pakeitimas kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas dėl 7a naujo straipsnio, kas už, kas prieš. Susilaikiusi primta. Kągi. Pereikime prie 57 pono Disganda Paskual pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 23 pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 24 pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai, man rodos, priimta, bet pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 24 pakeitimo, balsuokime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. 22 už, 14 prieš. Primta. 25 atsimta. Penkiasdešimt aštuntas ponos tarks pakeitimas, žodinis pranešėjo pakeitimas, na, tai yra susijęs su deleguotais veiksmais. Jums neprieštaravus, balsuokime dėl 59, 60 ir viso bloko, nes jie visi yra susijęs su deleguotais aktais. Taigi balsuokime dėl visų pakeitimų, dėl deleguotų aktų varto, kas už prieš susilaikiusi primta. 26 pranešė pakeitimas, kas už prieš susilaikiusi primta. 60. Pono Besit pakeitimas, kas už prieš sulaikysiai. Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 60 pakeitimo. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Benas Pone Alvaras už, Maiklas už. Taigi primta. 28 nebereikia. Pirmas pranešėjo pakeitimas, kas už, kas už, prieš, susilaikysiai, primta. Antras pranešėjo pakeitimas, kas už, už prieš sulaikiusi primta. 29 nebereikia. Antrasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. Toliau peršokime iki trečio pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. 31. Nebereikia. Išskyrus žodžius pasienio policija Europolas. Taigi balsame dėl papildomos įtraukos. Kas už? Kas prieš? Susilaikys į primtą. Ketvirtas pranešė pakeitimas, kas už prieš sulaikysi primta. Penktas pranešė pakeitimas, kas už prieš susilaikysi primta. 32 pakeitimas, antroji dalis atkrenta, nes buvo patvirtintas 51 pakeitimas, taigi perkime prie antros dalies, tai yra antrojo sakinio, kas už. Prieš susilaikiusi pasitikslinkime dėl antrosios dalies elektroniniu būdu, tai yra 32 pakeitimas, balsuokime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote, balsamas baigtas? 22 ir 14 prieš primta. 33 ne, nebereikia, nes jis jau patenka į antrąjį kompromisinį pakeitimą ir tada 734 panos terks pakeitimas, kas už. Prieš susilaikiusi primta. 35 ir 8 jau patenka į antrąjį kompromisinį pakeitimą devintas automatiškai tvirt, patvirtintas, nes mes patvirtiname 17 pakeitimą, taigi perkime prie 36 pakeitimo. Jo, ne, jis atkrenta, 38 atsimtas. Na, matote, viskas kaip ir sudėtingėja. 39 pakeitimas, Grandas Paskal, Paskal kas už, prieš, susilaikysiai, atmestam. 37 vandalin, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. Dešimtas pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi. Pasitikslinkime dėl dešimtojo pakeitimo elektroniniu būdu. Balsuokime. Pone Alvaras, atrodo, jūs jau dabar gavote savo kortelę. Kągi, balsamas baigtas. 19 už, 17 prieš, primta. 40 pakeitimas atsimtas. 12 atsimtas. 13. Dėl 9a naujos kontestamuosios dalies. Kas už? Kas prieš? susilaikiusiai primta. 42 vandalin, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Galtinis balsamas dėl pakeisto teisėkuros pasiūlymo. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 35 už, vienas prieš, vienas susilaikęs. Primta. Na ir dabar dėl teisėkuros rezoliucijos. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 35 už, vienas prieš, vienas susilaikęs. Primta. Sveikinu ponas Terks. Kramer... Ir ponas Kramer buvo už. Dėkuoju, Maiklai. Toliau. Balsuosime dėl gabenamųjų slėginių renginių. Siūloma palaikyti visus pranešėjo pakeitimus kaip paketą, ar kas prieštarauja, jeigu ne, tuomet palaikome visus pranešimo siūlomus pakeitimus. Skaitant žodinį pakeitimą dėl 43, taigi balsuome dėl viso pakeitimų paketo. Kas už? Kas prieš? Susilaikysiai Priimta. Jie visi patvirtinti. Dabar dėl teisėkuros pasiūlymo. Mes turime žodinį šeštąjį pakeitimą, dėl jo reikia balsuoti atskirai, nes jis yra naujas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Na kągi, galtinis balsavimas. Balsuokime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 35 už, niekas nepasavo prieš, 2 susilaikiusieji. Dabar dėl teisėkuros rezoliucijos mm, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 34 už, 2 susilaikiusiai primta. Dar vienas balsas Maiklui. Toliau pranešimas savo iniciatyvą dėl ES jūrų transporto politikos strateginių tikslų rekomendacijos iki 2018 metų pranešėjas ponas Vandalin. Taigi, pirmoji pastraipa 11 pakeitimas, nes eskauks, kas už, susilaikysi atmestą. 12 Ajalas Ender, kas už, prieš, susilaikysi primta. 13 visas, kas už, prieš, susilaikysi, atmesti. 14 tikau, kas už, prieš, susilaikysi, pasitikslinkime dėl 14 ponės tikau pakeitimo elektroniniu būdu. Balsuokime, Maiklai, duok ženklą mums. Balsamas baigtas. 19 už 18 prieš primtą. Penkioliktas beset, kas už, kas už, prieš susilaikiusi primta. Šešioliktas balsavimas atskirai dviem dalim. Pirmoji dalis ragina komisiją ir flaksas kandinis. Toliau kas už prieš susilaikysiai. Manau, kad reikia pasitikslinti elektroniniu būdu dėl 16 pakeitimo pirmosios dalies. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 20 už, 19 prieš, primta. Antroji dalis, žodžiai iš antelope register, kas už, prieš, susilaikiusi, vėlgi pasitikslinkime dėl antrosios dalies elektroniniu būdu. Per pliusas ponui Krameriui. Ar visi balsavote, balsamas baigtas. 13 už 26 prieš atmestą. 17 ponas Tusas pakeitimas, kas už prieš susilaikysiai atmestą. A kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaikysiai primta. 20. Tusas, kas už prieš susilaikiusiai atmesta. 21. Lastas, reikia balsavimas atskirai, pirma dalis, žodžiai considers, that ir taip toliau. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta. Ar dar antroji dalis galioja? Galioja. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 22 Ajalas Sender pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 23 ponas Kumutsakos pakeitimas, balsavimas dalimis, balsuojam dėl pirmosios dalis. Visas tekstas, tik žodžių and extended nėra. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Taip, antroji dalis su tais žodžiais, kurie minėti, kas už, kas prieš. Susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Tekstas su minėtais žodžiais. Antroji dalis. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigėme balsavimą. 25 už, 13 prieš. Priimta. 24 bese. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 25. Fleckensteino pakeitimas. Žodinis pakeitimas. Patiktas pranešėjo. Pone Vandalinai, prašau. Taip, ponė pirmininkė. Tekste parašyta 2010 m. rūpjūtis. turėtų būti parašyta tik 2010 metai, mėnesio nurodyti nereikia. Be mikrofono. With the oral amendment, those against, abstentions carried. 26, Mr Fleckenstein, an oral amendment requested by the S&D. Mr Fleckenstein. Žodinis pakeitimas, kurio prašė SD. Prašau, ponė Fleckenstein. Uh, Pakeičiame žodžius safeguarding, žodžiu promoting. Ir and to assure the global competitiveness of European shipping. Ar kas nors prieštarauja šitam žodiniam pakeitimui? Jeigu ne, tai tada įtraukėme jį į 26 pakeitimą. Kas už 26? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 27, taip pat Fleckenstein pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Matau, kad rankos pakyla vis mažiau ir mažiau. 28 Fleckenstein pakeitimas. Barsuojam dalimis dėl pirmosios dalies shots į shipping, kas už, kas prieš, susilaikė priimta antroji dalis, calls on community, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntoji dalis, 29. Tūsas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pereiname prie 34 kumutsakos pakeitimų. Balsavimas dalimis, balsuojam dėl pirmosios dalies, kost ir taip toliau. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, atsisenčiam ir taip toliau. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai, balsuojame dėl antrosios dalies, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? 17 už, 21 prieš, taigi atmesta. 33 atkrenta tokiu būdu. Ir tada kompromisas C. Tai kompromisas, bet balsuojame dalimis. Taigi balsuojame dabar dėl pirmosios dalies. When necessary ir taip toliau, kas už, kas prieš, susilaikė priimta antroji dalis su žodžiais when necessary, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Taigi dėl C nubalsuota teigiamai. 36 Marinesku pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patikrinkime elektroniškai. Manau, kad taip, bet vis dėlto reikia patikrinti. 36 pakeitimas balsuojame elektroniškai. Baigėme balsuoti. 22 už, 17 prieš. Taigi, priimta 37 kas už, kas prieš. 38 atkrenta. 41 Fleckenstein pakeitimas. Dar vienas žodinis pakeitimas, kurio paprašė SND. Mes norėtume pakeisti žodį review žodžiu extend. Tik tiek. Kas nors prieštarautų? Gerai, tada laikykime šitą pakeitimą, priimtų šitą pasiūlymą. Dabar balsuojame, kas už, kas prieš. Susilaikė, Patikrinkime elektroniškai, man rodos, kad atmesta, bet patikrinkime. 41 su žodiniu pakeitimu, kurį ką tik minėjome, prašau. Balsavimas baigtas. Iš ties atmesta 15 už 23, 24 prieš. Tada periname prie 43 antrosios dalies, o pirmoji dalis jau yra nu, už ją nubalsuota su kompromisu C. Taigi dėl antrosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta toliau. 44 pakeitimas. Pone Vlasto ir Žiki, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 45 atkrenta 46 tūsas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 48 vlasto rykiai pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau 49, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 51 marineskų pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau 52, žodinis pakeitimas IPP vardu. Kas norėtų pasisakyti? Ačiū. Ačiū pirmininkė. Šis žodinis pakeitimas turėtų būti šiek tiek griežtesnis, negu, tekstas turėtų būti griežtesnis negu iš pradžių numatyta, nors iš principo tai e, tekstas lieka ne, iš esmės nepakitęs. Mes tiesiog norim pasakyti, kad e, čia mes būtumėm labai suinteresuoti ir taip toliau. Žodžiu, manau, kad tai bus, tekstas bus lankstesnis. Ačiū. Ar yra kas nors, kas prieštarauja? Jeigu ne, tai tada balsuojame. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Pono Flekinsteino pakeitimas derinasi su 52. Taigi, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 54. Balsuojam dalimis. Dėl pirmosios dalies visas tekstas išskyrus žodžius, išskyrus žodžius before the end of 2010. Taigi, kas už pirmąją dalį be šių žodžių. Kas prieš, susilaikė atmesta. Antroji dalis, tas pats tekstas suminėtai žodžiais, kas už. Penkisdešimt penktas. Vėlgi balsuojam dalimis. Pirmoji dalis su be teksto to follow suit and helping them, kas už, kas prieš, susilaikė, patikrinkime elektroniškai dėl pirmosios 55 pakeitimo dalies. Prašom. Baigėme balsuoti. 22 už, 17 prieš priimta. Tada antrosios dalies mums ir nereikia. Ar reikia? Ne, vis dėlto reikia. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 56 ponas Kunkas už, prieš, susilaikė, priimta. 57 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 58 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 59. Ponas Kūn, pono Kūn pranešimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 60. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 61. Fleckenstein, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 62 balsavimas dalimis, pirmoji dalis, considers that all external cost, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, believes that innovation, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ponas Groš, kad norėjo kažką pasakyti. Gal turėtumėm, galėtumėm balsuoti dėl D kompromiso ir tada mes atsimtumėm 63 ir 64 pasiūlymus. Ar visi sutinka? Gerai, tada pirmiausia balsuojame už D kompromisą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. Atsiprašau, suklydau. Mes balsavome dėl, balsavome dėl kompromiso D pirmosios dalies, visas tekstas išskyrus žodžius and analyze Harvard use. Dar kartą balsuojame. Elektroniškai, prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. 14 už, 23 prieš. Antroji dalis su atitinkamais žodžiais irgi elektroniškai, bet, a ne, atrodo, tai neturi jokios prasmės, taigi kompromisas D atkrenta bet kuriuo atveju. Tada 63-64. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Taigi, kur čia dabar mes esame? 65. Kumutsakos pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 66. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Toliau. Ponė Sturks norėjo kažką pasakyti. Kas atsitiko su 63-64 Vlasto ir Kum pasiūlymais? Pirmininkas kalba be mikrofono. Kolega paprašė atskirų balsavimo dėl 16 dalies. Taigi balsuojame kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. 67. Pono kum pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta 68, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 69, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 70 žodinis pakeitimas paprašė EPP Ponas Komutsakos ketina pasisakyti, prašau. Ναι, κύριε Πρόεδρε, πρόκειται πάλι για με μικρή σημασία βελτίωση του κειμένου που νομίζω. Ačiū, pirmininkai. Tai labai nedidelis teksto pakeitimas. Manau, kad jis atitinka tikrai visą mūsų bendrą teksto tvarką, todėl galime balsuoti už jį. Ar visi sutinka? Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. 71. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 72. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 73. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 74. Ajala Sender. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 75. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Toliau 76. Tikau pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė. Patikrinkime elektroniškai, man atrodo, kad atmesta, bet geriau patikrinti. Prašau, tik balsuojame elektroniškai dėl 76. Baigėme balsuoti. 40, 14 už, 23 prieš, 15 už su Maiklu, 77 Kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas 78, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 79, kas už, prieš, susilaikė, priimta 80, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Kas už, dėl 81, kas prieš, susilaikė priimta. 82, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. E, kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 83. Balsavimas dalimis, dvi dalis, pirmoji dali, dalis iki žodžių transport system, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta antroji dalis. Ar yra prasmės dėl jos balsuoti? Gerai, yra. Taigi balsuojame dėl antrosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuoniasdešimt ketvirtas yra kompromiso E priedas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 90. Ajala Sender pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 91. kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 92 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 93 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 94 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 95 kas už, prieš, susilaikė priimta. 96 kas už, prieš susilaikė priimta. 97 kas už, prieš susilaikė priimta. 98 už, prieš susilaikė priimta. 99 už, prieš susilaikė priimta. Dėl konstatuojamosios dalies pirmasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trys, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai dėl ketvirtojo pasiūlymo. Vlasto reikiai pasiūlymas. Prašom. Baigėme balsuoti. 20 už 16 prieš priimta. Kitaip sakant, penktas atkrenta, šeštas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta, septintas kas už, prieš, susilaikė, priimta, aštuntas kas už, prieš, susilaikė, priimta, devintas kas už, prieš, susilaikė, patikrinkime devintąjį pakeitimą. Glastorikiai pakeitimas. Prašom. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Devyniolika. Prieš devyniolika už. Atmesta. Dešimtas. Tikau pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Patikrinkime elektroniškai dar dešimtąjį pakeitimą, pradedame balsuoti. Everybody voted, vote is closed. Baigėme balsuoti. 14 už 22 prieš, taigi iš tikrųjų atmesta. Dabar balsuojame galutiniu balsavimu. Elektroniškai prašau, Ar visi balsavo? Ačiū, sako pirmininkas. Ponas Kramer rodo plus ženklą. 34 už, 1 prieš, 3 susilaikę. Sveikinama ponia Vandalin. Nubalsuota už Toliau Europos Sąjungos Baltijos jūros strategija, pono Kūn pranešimas. Prašom, Werneri. Ačiū pirmininkė. EPP vyko diskusija ir norėčiau pranešti, kad mes 6, 15 ir 16 pakeitimus priimsime. Taigi balsuosime už šios pakeitimus. So that's for the EPP members. Taigi tai galioja EPP nariams, dėl šių pakeitimų pasikeiskite savo balsavimo sąrašus atitinkamai. Na ir pradedame balsavimą. Pono Balčytis, pirmas pakeitimas dėl antrosios pastraipos, kas už, kas prieš, susilaikiusi primta. Antras, Zilė, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Toliau, ketvirtas. Balsuosime atskirai. Pirmoji dalis. Ten 21. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai atmesta antroji dalis. Kas antroji dalis? Kas už? Prieš? Susilaikiusiai primta. Pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusi priimta. Toliau šeštas, kas už, kas prieš, susilaikiusi priimta. Septintelis, zylė, kas už, prieš, susilaikiusi priimta. Antras kompromisas, kas už prieš, susilaikiusiai primta. Dešimtas, aukin, kas už, prieš, pasitikslinkime elektroninį būdų dėl dešimto pakeitimo, jį siūlo ponas aukin. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 21 už, 17 prieš, primta. 11 Flakenstein žodinis pranešėjo pakeitimas. Prašau, pane Kūnai. Mes norėtume pakeisiu žodžius shipping list must be promoted to show efficient use of Mes norime pakeisti žodžius replacing. Taigi su šiuo žodiniu pakeitimu 11. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai priimta. 12. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai priimta. 13. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai priimta. 14. Kas už? prieš susilaikiusiai pasitikslinkime dėl 14 pakeitimo 7a naują pastraipą elektroniniu būdu balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 14 už 23 prieš atmesta 15. Kas už? Kas prieš susilaikiusiai primta. 16. Kas e, Gerimi kolegos, iš tikrųjų e, šitoje nuomonėje buvo e, surasta labai daug gerų kompromisų ir kaip vakar diskusijose komitete išiškėjo, kad turizmo ir ypatingai dviračių takų vystime tikrai turėtų būti skirtas ypatingas dėmesys. Todėl savo kolegas irgi iš politinės grupės siūlyčiau irgi palaikyti šitą e, pakeitimą dėl fanziatikos patrauklumo ir e, tų uždavinių sprendimui. Todėl siūlyčiau 16 balsuoti už. Ačiū. Okay, amendment 16. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 17. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 18. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 19. Kas už? Prieš pasitikslinkime. Dėl 19 zylės pakeitimo elektroniniu būdu. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. 20 už 16 prieš primta. Galtinis balsavimas. Balsuokime. Ponas Krameris yra už. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 36 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Priimtas sveikiniu, pone Kūnai. Gerbiami, gerbiami kolegos, baigiame balsavimus. Dėkoju už jūsų bendradarbiavimą. Dabar pereikėme prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra konkurencingas krūvinių vežimas Europos geležinkeliais. Šios nuomonės autorius yra ponas Marinesku. Gerbiami kolegos, tie, kurie nori išeiti iš posėdžio, posėdžio salės, darykite tai tyliai, tam, kad mes galėtumėm išgirsti tai, ką sako mūsų nuomonės e, referentas. Taigi, ponui Marinesko suteikiamas žodis. Ačiū, pirmininkė. Kaip jūs ir matėte, aš esu parengęs pranešimą kartu su pakeitimo pasiūlymais, kurie turėtų būti padaryti šiame tarybos reglamente. Buvo organizuotas pirmasis sutikimas su pirmininkaujančia šalimi ir to sustikimo metu buvo sugebėta peržiūrėti visą pranešimą. Norėčiau paminėti tik tai keletą dalykų. Tai yra tuos aspektus, kurie mūsų, man, mano manimu, turėtų būti išsameu aptarti. Iš esmės, manau, kad mes sugebėsime susitarti dėl daugelio straipsnių, tačiau yra tam tikri trys dalykai, dėl kurių, mano manimu, dėrybos bus aktyvios. Tai yra vieno langelio principas, vieta kurioje turėtų būti pateiktas prašymas dėl tarptautinio maršruto kelionės per sieną. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Iš tiesų nemalonu, kai pranešėjas bando pristatyti savo pranešimą, o jūs kalbote. Aš suprantu jūsų poreikį bendrauti, spręsti problemas, tačiau jūs galite praeiti pro šias duris ir tęsti savo pokalbius tenai. Ir iš tiesų norėčiau, kad gerbtumėt pranešėją. Vėl žodis e, Marnesku. Taigi, pirmininkė, kaip ir sakiau, vienas iš esminių dalykų bus vienas vieno langelio principas. Kuo skiriasi mūsų ir komisijos bei tarybos pozicijos? Tai yra, kad mes na, šiuo atveju aš kalbu apie save ir šešėlinius pranešėjus, mes laikomės nuomonės, kad tas vieno langelio principas iš tiesų tenai būtų, kad tenai būtų priimamas sprendimas dėl prašymų. Taryba laikosi nuomonės, kad šis e, vieno langelio principas turėtų būti taikomas tik tai priemant prašymus, o vėliau informacija būtų pateikta pateikiama atitinkamų valstybių narių kompetitingų institucijų direktoriams, kurie priims e, savo sprendimus. Mes manome, kad tai yra esminis, esminis šio pranešimo aspektas, turintis pridėtinę vertę ir dėl tos priežasties norime, kad visa tai būtų atspindėta galutinėme dokumento variante. Antras dalykas, kuris yra konfliktiš, konfliktiškas, yra susijęs su autorizuotais asmenimis, subjektais, authorized applicants, applicants. Mes manome, kad bet kokia geležinkelio kompanija gali pateikti prašymą dėl geležinkelio bėgio Ir mes manome, kad tokį prašymą gali pateikti bet kokia geležinkelio kompanija. Nežinau, kaip mes pasieksime kompromiso dėl šio klausimo, tačiau turime laikytis mūsų pozicijos, nes e, norime laisvos rinkos taip pat ir geležinkelio srityje ir reikia gerbti mūsų nuomonę. Jeigu mes apribosime tokią galimybę, ir leisime prašymus pateikti tik tai jau įsigalėjusioms geležinkelio kompanijoms, tai reikštų rinkos iškraipimą. Yra dar trečias dalykas, dėl kurio verta dėrėtis. Jis yra susijęs su prioritetais. Pavyzdžiui, kai e, kažkokie trukdžiai keliaujant. Mes nusprendėme, kad reikalingi E, tam tikri kriterijai, pagal kuriuos būtų nustatytas prioritetas, kas gali, pažiūrėjau, pravažiuoti. Tai yra, turėtų būti numatytas minimalus laikas, per kurį turėtų būti eliminuotos problemos ir per tą laikotarpį turėtų būti numatytos tam tikros sąlygos ir prioritetai, Tarkim, jeigu mes turime keleivinį, keleivinį traukinį, kuris nejuda jau kelias valandas, tada tokia, toks keleivinis e, traukinys turėtų pajudėti pirmiausia. Ir taryba, pavyzdžiui, mano, kad tokių prioriteto tai taisyklių nereikia. Yra dar vienas dalykas, ketvirtas, tokio bendro pobūdžio. Ir susijęs su, su visų pranešimo tekstu vykdomosios ir valdybos tarybos e, sukūrimas, kuriuose būtų valstybių narių atstovai. Tokią valdybą turėtų sudaryti infrastruktūrų direktoriai. O mes manome, kad jeigu jau steigiame tokias struktūras, tai turėtumėm numatyti joms funkcijas, kurias jos galėtų įgyvendinti. Antraip, visi sprendimai dėl koridorių suteikimo turėtų būti priimami būtent tokiuose valdymo struktūrose. Taryba pritarė tam, kad būtų sukurtos tokios struktūros, tačiau tuo pat metu taryba nori, kad galiausiai sprendimus priimtų infrastruktūrų direktoriai. Aš laikausi nuomonės, kad bet kuriuo atveju mes sugebėsime pasiekti kompromisu ir šioje srityje. Taigi tiek būtų esminių dalykų mano pranešime. Tikiuosi, kad antrojo sustikimo metu sugebėsime pasistumėti į priekį. Kaip jau minėjau anksčiau, jau įvyko pirmasis sustikimas su taryba ir mes peržiūrėjome E, bent jau didžiąją dalį pranešimo ir vėliau bus organizuotos išsamesnės diskusijos antrojo sustikimo metu. Pirmininkas, ačiū. Ponas Liberatski, socialistų frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Ponas Marinesko jau kurį laiką dirba šiuo klausimu ir iš tiesų pasižymi didelę kantrybę ir konstruktyvumu. Yra kantrus, nes dar pirmininkaujant švedams buvo ignoruotas šis klausimas. Jis taip pat yra dosnus, nes, parei, nes e, pirmininkaujant e, ispanams jie pasakė, kad nori pasistumėti šiuo klausimu, kuo galima daugiau, tačiau matome, kad taryboje visa situacija yra stagnuojanti. Kitas, kitas aspektas yra, ką pas, galės pasiūlyti krovinių vežimui Europos geležinkeliai. Mes norime sukurti tokią Europos geležinkelių erdvę. Tuo tarpu taryba atrodo, kad nori dirbti palaipsniui, tačiau iš esmės situacijos nenori keisti. Ponas Marinesku iš tiesų tinkamai įvardino klausimus, dėl kurių reikia diskutuoti. Tačiau aš pats asmeniškai norėčiau įvardinti dar vieną dalyką. Mes laikomės nuomonės, kad reikėtų užtikrinti pakankamą alternatyvų skaičių pervežant krovinius. Tačiau žinote, kad e, tarkim, kalbant apie keleivinius ar krovininius e, traukinius, tai daugiausiai problemų kyla, kai vėluoja keleiviniai e, traukiniai. Pritarčiau tam vieno langelio principui. Mūsų frakcijai taip pat priimtinas ir pranešėjo pasiūlymas dėl e, to, kad sprendimus turėtų priimti, e, galutinius sprendimus dėl koridorių suteikimo turėtų tokį sprendimą priimti infrastruktūrų direktoriai. Tad reikėtų pasi, pasistumėti priekio, neišsaugoti dabartinę situaciją. Matau, kad mūsų nuomonės daugeliu atveju su pranešėjai sutampa. Mūsų prioritetai yra tie patys, taip pat, taip pat ir mūsų partneriai ir mūsų oponentai yra tie patys. Šiuo atveju kalbu apie tarybą. Na, galbūt jūs galite sakyti, kad jau pusė darbo yra nudirbta. Tačiau, mano manimu, mes vis dar turime galimybių pasiekti kompromisų daugeliu atveju. Mūsų dvi politinės frakcijos laikosi panašios pozicijos ir sugebėsime suformuoti vieningą frontą. Pone Bilbao, Alde frakcijos vardu, prašome. Dėkoju, pirmininkė. Ponas Marinesku iš tiesų iškristalizavo pagrindinės problemas, kurios kyla mums dėl tarybos pozicijos. Tai yra prašymai, kas atsitinka, kai pas, paslaugų teikimas sutrinka dėl tos vykdomosios tarybos bei vieno langelio principo. Taip pat aš norėčiau pasakyti, kad mūsų nuomonės skiriasi nuo tatybo, nuo uh, E, tarybos dėl to, kad tos teigiamos naujos struktūros būtų nepriklausomos. Taryba laikosi kitokios nuomonės. Mes laikomės nuomonės, kad e, šio pasiūlymo tikslas turėtų sukurti tikrąjį Europos geležinkelių koridorių tinklą. Ir dabar norėčiau atkreipti dėmesį į pastraipą, dėl ko kilo labai daug diskusijų. Kalbu apie apibriešti, kur dėl koridorių. Ta apibriešti parengė taryba. Iki šiol, kai aš pasisakiau šiuo klausimu, visą laiką buvau atsargi. Buvo organizuoti įvairių sustikimai, prašėme informacijos raštu, tačiau turiu pasakyti, kad taryba veikia visiškai neskaidrai. Mes ilgą laiką prašėme pateikti paaiškinimą, dėl, ko, dėl kokios priežasties į pirmąjį priedą įtraukti koridoriai. Taip pat mes norėjome sužinoti, kokia buvo atlikta socialinė, ekonominė analizė dėl to, kas vyksta, dėl tikslų, kodėl vieni koridoriai įtraukti į priedą, kiti ne tiesiog norime taryb, iš tarybos gauti informaciją, dėl ko tie devyni koridoriai yra įtraukti į priedą, nes mes norime prisidėti viso šio proceso. Ir konstruktyviai norėtumėm prisidėti prie viso to proceso. Tačiau kaip parlamentų nariai turime teisę gauti informaciją. Ir kol kas, kaip jau minėjau, taryba mums jokios informacijos nepateikė. Vienintelis argumentas, kurį mes girdėjome, tai yra, kad to pageidavo valstybės narės. Pastarajame sustikime su taryba komisija peržiūrėjo pasiūlymus dėl naujo teksto dėl naujų koridorių įtraukimo ir komisija pareiškė, kad pirmojo priedo koridoriai atitinka tam tikrus kriterijus. Tačiau Europos parlamento nariai, kurie turi patvirtinti tuos kriterijus, mes nežinome, kokiais kriterijais buvo vadovaujamasi, kad būtų patvirtinti šie projektai. Ponas Marinesko įvardino devynis klausimus ir negavome į nei vieną iš šių klausimų atsakymų. Tame pastarajame posėdėje, apie kurį kalbėjau, mes uždavinėme tiesiogiai klausimus. Posėdžio metu prašėme informacijos, tačiau atsakymo negavome. Taigi, pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad ALDE frakcija iš tiesų daro daugą, kad būtų įtraukti mūsų pasiūlymai į tekstą. Tačiau tuo pat metu norime, kad taryba bent jau pasakytų, kokiais kriterijais vadovaujantis jie atrinko pirmojo priedo koridorius. Kurdami tokius kriterijus mes prisidedame prie Europos geležinkelio tinklų formavimo. Tačiau norėtumėm sužinoti, kaip tie koridoriai bus susijęti su įgyvendinamais projektais, užbaigtais projektais Taigi tie klausimai, su kuriais, dėl, dėl kurių mes turėtumėm pasiaiškinti. Mano frakcija pateikė daug pasiūlymų dėl teksto ir parodė savo konstruktyvų požiūrį. Tačiau dabar dar kartą formaliai norėčiau kreiptis į tarybą, kad ji, galbūt ji galėtų pateikti tuos kriterijus, dėl kurių yra įtraukti į pirmąjį priedą koridoriai. Ačiū, ponas Grameris, žalių frakcijos vardu. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Moronesko. Mes nekartą su juo susitikom ir praeitis ir šiais metais ir tikrai labai malonu, kad turėjome laiko ir galėjome viską pakankamai išsamei aptarti. Norėčiau atkreipti dėmesį keletą aspektų, kurie buvo paliesti. Uh, Na, jeigu kur nors įvyksta nelaimingas atsitikimas arba nutraukiamas eismas tam tikrų maršrutų, tai svarbiausia užtikrinti kiek įmanoma didesnį lankstumą. Pavyzdžiui, turime direktyvą skirtų lokomotyvų vairuotojams. Ir jeigu, tarkim, po 15 minučių ar po pusvalandžių baigėsi E, tas laikas, per kurį lokomotyvo vairuotojas gali lai, vairuoti lokomotyvą, tai visiškai nesvarbu, kokio uh, tipo uh, traukinys vairuoja. Uh, tolimų reisų, artimų reisų, transportinį, keleivinį, pirmiausia, turi būti sutvarkytas atraukinys. Ir ne dogmatiškomis taisyklėmis čia reikia naudotis, o uh, toks rasti sprendimas, kuris leistų kiek manoma greičiau atnaujinti traukinių eismą. Na, aišku, neturėtų būti daromas skirtumas tarp valstybinių ir privačių įmonių. Mes norime skatinti ir stiprinti um, e, vidaus rinką, norime užtikrinti gerą eismą, mes esame geležinkelių, bet ne kažkokių konkrečių įmonių draugai ir valstybinės įmonės jau šiaip yra remiamos. Pavyzdžiui, tik tais Vokietijai tik tais valstybinės geležinkelio įmonės gauna valstybinės subsidijas infrastruktūrą išlaikyti, o privačios įmonės turi pačios ją išlaikyti. Ir jeigu mes vėlgi dabar numatytume papildomų privalumų valstybinėms įmonėms, tai, tai galime pamiršti konkurencingumą problemiška yra ir tos e, kvalifikuotų, tie kvalifikuoti maršrutai. Ką reiškia tie ypatingai svarbus maršrutai? Žinau tik tais vieną. Tai yra tarp Neapolio ir Romos e, prekių pervežimo uh, uh, geležinkelio trasa, kuria naktimi yra greitai, dideliu greičiu pervežimas prekes. Uh, Ir nenorėčiau čia, kad būtų dogmatiškai nustatoma, kokie tai yra specialus, kokios yra specialus trasos, kokios ne. Beje, jau kritikavau valstybinės įmonės, kurios nurodė 20-30 e, atvykimo išvykimo laikų, bet jo, jais nepasinaudojo, jos tiesiog tokiu bandu bandė neleisti pasinaudoti konkurencijai tais laikais. Ir uh, rezervavimas buvo nemokamas, todėl tai buvo labai pigus ir patogus būdas užkirsti kelią konkurencijai naudotis tais laikais. Taigi, finansinių požiūrių turėtų būti, turėtų neapsimokėti rezervuoti tuos laikus, kuriais pato nesinaudojama. Jie turėtų būti apmokestinami. Na, o kai dėl koridorių skaičius, tai visiškai nesuprantu, kaip čia rastas tas kitas skaičius. Jeigu padarytume analizę, kodėl iš tų šešių koridorių nieko neliko ir man kas nors nurodys, kad per 10 pastarųjų ar 15 metų mums nevyko įgyveninti tų koridorių ir todėl dabar mums reikalingi, reikalingi nauji, tai būtų paprastai, tai aš esu mokytojas pagal profesiją. Jeigu man tokį atsakymą duotų mokinys, tai aš jis neturėtų jokio šanso. Taigi, pirmiausia, norėčiau, kad būtų išanalizuota, kodėl nebuvo gyvendinti tie šeši koridoriai. Ir juos reikėtų susitelkti. Mes neturime net nei vieno, nei A svarbiausio Europoje koridoriaus. Ir todėl nepradėkime diskusijų dėl naujų trasų, dėl naujų koridorių ir susitelkime į tuos, dėl kurių kartą buvome susitarę. Man keista ir tai, kad kalba eina apie koridorius, tačiau vienas yra nusatytas konkrečiai tai yra Stokhol, iš Stokholmo į Genuą. Tai yra, tai būtų geležinkelio trasa iš Stokholmo per Kopenhagą, Hamburgą, Innsbruką ir po to ilgiau nieko. Kodėl yra nustatytas toks uh, koridorius? kuris tiek suplanuotas, dar negyventintas finansinių lygių yra labai brangus, neaišku, ar jam reikės statyti tunelius, ar um, tiltus ir gal tik po 30 metų bus įgyventas šis koridorius, tačiau trumpesnį kelią per Berliną ir Rostoką mes visiškai pametam iš akių. Nu ir galiausiai vieno langelio principas. Mes nenorime kurti naujos Europinės organizacijos, kuri viską nusatinėtų ir išdavinėtų leidimus. Jeigu mes turėtume tokią organizaciją, tai aišku, jį pirmiausia klaustų vietos e, nacionalinių valdžios institucijų ir turite laisvų laikų. Aš žinau, kad Vokietijoje turime tokias septynės tarnybas, tačiau dėl A koridoriaus yra numatytas keturios institucijos. Tai kai dėl vieno vangelio principo, aš įsivaizduočiau štai, kad jeigu būčiau e, klientas, noriu pervesti prekes iš Rotterdamo į Genuą, tai aš tiesiog noriu kreiptis į vieną instanciją, kuri turėtų patirties su keturiomis valstybėmis, turėtų galimybę sužinoti, kokie laisvai yra laikiai ir juos tvirtintų. O jeigu ji to nepadarytų, tuomet reikėtų instancijos, į kurią reikėtų skundis, kreiptis su skundais. Tai galėtų būti e, instancija Europinių lygių. Ir tuomet galima būtų ją kreiptis, bandant įsiaiškinti, kodėl nebuvo duotas leidimas, kodėl teikta pirmenybė vienai ar kitai valstybiniai įmoniai, nes tokiu būdu būtų, būtų užtikrintas skaidrumas, ji būtų uh, tarptautinio europinio lygio, ji žinotų, kokių egzistuoja gudrybių, kuriomis bandoma neleisti rinką patekti konkurentams, kaip viskas atrodo. Ir sutinku su tuo, kad reikia vienos instancijos, kuri dirbtų vieno langelio principo, bet reikia kompromiso, nes mes nenorime uh, kurti naujos didelės biurokratinės struktūros, o priešingai norime, kad klientai turėtų vieną instanciją Europoje, kurią galėtų kreiptis, nes mes čia formuluojame Europinę nacionalinę politiką. Dėkuoju, pone Kūnai. Dėkuoju, ponė Pirinkė, labai gerai pasakyta. Bet norėčiau pirmą prieš tai trumpai taisyti pono Kramerį. Vokietija geležinkelio, uh, geležinkelio valstybinė įmonė negauna subsidijų uh, savo veiklai <clears throat> finansuoti, bet tik tais tinklui finansuoti. Ir tuo tinklu gali naudotis ir kiti operatoriai, ypač trump uh, atstumų eisme. Ir federalinė žemės taip pat dar teikia subsidijų. Bet tai čia netaip jau svarbu. Svarbiausia, dabar svarbiausia uh, pagalvoti, kaip pasiekti, kad geležinkelio transporto Europos Sąjungai būtų teikiama pirmenybė. Ir čia koridoriai, aišku, yra svarbus dalykas. Ir tam, kad geležinkelių transportas galėtų būti sėkmingai plėtojamas, tai labai svarbu, kad uh, uh, infrastruktūros operatoriai turėtų atitinkamą komitetą, kaip kad pabrėžė ponas Marinės ir ponas Krameris. Tarkim, Rotterdamas Genua. Tas, ta trasa. Ponas Krameris apie ją kalbėjo. Na, ir iš esmės vieno langelio principas ne, padėtų planuoti um, visos trasos. Reikėtų galbūt kelių infrastruktūros info, e, operatorių iš kiekvienos susijusios valstybės narės. Na, Vokietijoje, Olandijoje, Italijoje, pavyzdžiui, tai būtų Grupo, Ferrovis, Delastado. Ir tos nacionalinės institucijos turėtų būti atstovaujamas infrastruktūros komitete ir jame turėtų susitarti dėl to, kaip galima būtų pervežti prekes jų tinklais ir aišku, tuomet galima būtų nustatyti pervežimo kainas ir kad būtų pelno iš to yra visiškai aišku, bet abejoju, ar tas vieno langelio principas, ar ta viena institucija galėtų nustatyti e, prekių pervežimo kiekius, laikus ir taip toliau, nemanau, kad tai būtų įmanoma. Tai viena institucija. Aš siūlau kiekvienam pavienimo koridoriui, kiekvienai jo valstybei nariai nustatyti po vieną uh, langelio principą, kuriam, į kurį galėtų kreiptis įmonės prašymai būtų perduoti infrastruktūros imperatoriams ir tuomet iš tikrųjų galėtų būti vykdomas krovinių pervežimas. Ir jeigu būtų kokiu nors trūkdžiu, tai aišku, sistemos skiriasi, į viską žiūrime skirtingai. Tarkim, vienoje valstybėje narėje e, prekių pervežimai yra atskiros trasos ar tinklai. Vėlgi, ten, kur karo kombinuojamos trasos krovinių pervežimui ir trumpų ir ilgų atstumų keliaivių pervežimui, tai tai gali sukelti problemų. Ir jeigu vyktų uh, trukdžiai, svarbu užtikrinti, kad kiek įmanoma greičiau būtų atkurtas įprastinis traukinių eismas. Ir mano manimo vieno langelio principas labai pasitvirtintų tuo met, jeigu Europos Sąjungoje kalba eina apie eitų apie tai, kad e, tie nacionaliniai infrastruktūros operatoriai nesugebėtų tinkamai paskirstyti uh, laikų, tuomet reikėtų kažkokios skėtinės organizacijos, Vokietijai, pažiūrėjau, turime vieną visai federaliniai valstybei, bet kaip ten bebūtų Europos lygių, reikėtų tokios vienos institucijos, bet reikia išlaikyti ir lankstumą ir negalima sakyti, kad ši trasa yra nustatyta, kažkam duota ir nesvarbu, kas bevyktų, nesvarbu, kokie trūkdys įvyktų, nesvarbu, kokie būtų pervežimo mastai, tas trasos negalima dabar duoti naudotis. Nesvarbu, kad koridoriai priklausančios trasos galėtų būti naudojamos lanksniai, o Rotterdamas Genua Manau, kad tai, tos koridorius sukurtų geras prielaidas tam, jo galėtume sėkmingai vykdyti krovinių pervežimą. E, galima visą tai būtų perkelti ir į kitas rytų vakarų trasas su sąlyga, kad infrastruktūros operatoriai, infrastruktūros valdymo organe aiškiai susitartų, kad, tarkim, pirmenybė teikiama prekių pervežimui ir yra susitariama dėl pervežimo laikų. Dėkoju. Dėkuoju, pana Zilio. Jā, paldies priekšsēdētāji kungs mūsu ānu ziņo. Ačiū, pirmininkė. Ponas Epping yra mūsų šešėlinis pranešėjas ir aš pateiksiu jo poziciją, nes jis posėdėje nedalyvauja. Mano ma, mūsų manimo pagrindiniai aspektai yra nurodyti čia, dėl kurių reikia dėrėti su taryba, dėl kurių reikia ieškoti sprendimo. Uh, Tačiau aš norėčiau pabrėžti konkrečiai vieno langelio principo aspektą. Norėčiau, kad jūs įsiklausytumėte į tai, ką sako taryba, nes kyla klausimas iš tiesų, ar reikia kurti kažkokią supranacionalinę, viršnacionalinę struktūrą. Jeigu mes įsivaizduojame aiškiai, kaip visa ta sistema veiks praktikoje, tada galbūt reikėtų peržiūrėti mūsų pasiūlymą kurti tokias e, viršvalstybinės struktūras. Tad siūlyčiau įsiklausyti tai, ką sako taryba. Dar vienas dalykas. Jis yra susijęs su krovinių, krovinių krovininių traukinių kategorijomis. Galbūt neturėtumėm taip griežtai nustatyti tų kategorijų, tiesiog reikėtų nurodyti bendrus principus, kaip tie tuos krovinius rakinius turėtumėm priskirti kategorijoms, atsižvelgiant į infrastruktūros panaudojimą. Pavyzdžiui, mes galime panaudoti skirtingus požiūrius. Vienas iš jų galėtų būti eismas. Tad iš tiesų norėčiau, kad būtumėt konstruktyvus bendraudami su taryba. Balčytis. Ačiū gerimas pirmininkė. Taip pat noriu prisidėti prie visų e, padėkų pranešėjų gerimam e, Marinesku, kuris iš tikrųjų, manau, kad ieškojo ir ieško e, kompromisų gana sudėtingame dokumente. Jis iš tikrųjų yra, mano požiūriu, sudėtingas ne tik tais politiniu požiūriu, bet taip pat ir techniniu aspektu. Nes, kaip žinia, mes ES turime beveik 20 skirtingų geležinkelių valdymo sistemų. Turime skirtingas e, netgi geležinkelio vėžės. Ir turime labai sudėtingus ateities uždavinius. Tai yra sumažinti taršą, padidinti mūsų ES konkurencingumą, tame tarpe ir krovinių pervežimų. Todėl geležinkelio vaidmuo ateityje, esu įstikinęs, bus labai svarbus. Ir todėl norėčiau taip pat e, padėkoti tiek pranešėjai, tiek tarybai, kad atsirado taip vadinamasis pirmas sąrašas, į kurį pateko ir toks projektas, kuris šiuo metu galbūt ir nėra ekonomiškai naudingas, tačiau turi labai didelę pridėtinę vertę visai bendrijai ir aš esu įstikinęs ateityje bus ir ekonomiškai naudingas. Aš giliai esu įstikinęs, kad mums pavyks šituo projektu patraukti tiek ir Rusijos krovinius iš San Peterburgo, taip pat sujungti e, Suomijos krovinių pervežimą, leis mum dalį krovinių nukrauti nuo pervežimo jūrą, nes tai yra labai ilgas laikotarpis krovinių pervežimo srityje ir tikrai e, manau, kad pasitarnaus konkurencingam ES e, visos geležinkelio sistemos sukūrimui. Tai labai dideli iššūkiai, kurie mes vis vieną ateityje privalėsime įspręsti. Dėl vieno langelio principo. Kaip jau minėjau, iš tikrųjų labai gana nemažai turime skirtingų valdymo sistemų. Todėl aš irgi taip pat pasakyčiau, dėl vieno langelio principo reikia kažką tai pradėti daryti. Nesakau, kad mums iš karto pavyks suderinti visus, visus probleminius klausimus, bet daryti turime. Dėl pirmo priedo keitimo mm, Aš turbūt pasisakyčiau, kad galbūt reikėtų priimti tokį sprendimą, kad pirmas priedas turėtų būti keičiamas ne tik komisijos sprendimu, bet kartu su valstybės narės bendru sutarimu. Tai leistų turėti didesnį užtikrintumą dėl perspektyvos. Dėl e, reglamentai numatytų dviejų metų laikotarpių. Visi puikiai žinom, kad tiek Europa ir visi, visos valstybės joje labai yra, buvo paveiktos ekonominės krizės. Todėl mes turime tą irgi turėti omenyje ir dar neaišku, kaip atskiros valstybės gali išeiti ir kokiu metu. Todėl siūlyčiau visiškai iš praktinio sumetimo šitą laikotarpį pratesti iki penkių metų, nes geležinkelio sistemos kūrimas, jos keitimas mm, taip jau yra, reikalauja ne tik tai didelių investicijų, bet ir reikalauja gana nemažo laiko tarpo. O taip iš tikrųjų Sveikinam pranešėją. Ačiū labai. Thank you, Mr. Balsaitis. Mrs. Duran. Oui, Monsieur le Président, merci. Je voulais simplement, dans la discussion, nous rappeler que. Pirmininkė, aš norėčiau šioje diskusijoje priminti tik tai vieną dalyką, kad kai tikrinome pirmąjį geležinkelių paketą, 24-25 šalis nusižengė e, nuo nuostatoms, kadangi nepakeitė savo mm, tų inst, e, valdymo institucijų darbo pobūdžio. Vieno langelio principas tik nacionalinėme ligmenyje dirbantis tik vietos principų, na tai nebūtų išeitis. Jeigu kalbam apie vieno langelio principą, tai turi būti ieškomas labai toks subalansuotas santykis tarp e, biurokratizmo ir realybės, kad nebūtų apsunkintas eksploatuotojų gyvenimas, jis ir taip jau yra papil, pakankamai sudėtingas. Reikia galvoti apie pridėtinės vertės kūrimą, ne tik apie žodžius iš pradžių galvojom, kad tai apskritai bus neįmanoma, dabar jau darbą pradėjom, bet reikia ieškoti gero kompromiso, gero balanso tokio reglamento, kuris atneštų pridėtinės vertės visiems, gelež, visoms geležinkelio įmonėms ir eksploatuotojams. Nacionalinės geležinkelio įmonės, sakoma, daug ką blokuoja ir stabdo bendrus europinius geležinkelio projektus. Todėl reikia tikrai ieškoti subalansuoto santykio. Reikia ne ne, nebandyti dabar sukurti kažkokio, to, kažkokio labai sudėtingo biurokratinio instrumento, kuris tik dar labiau apsunkintų eksploatuotojų ir taip jau nelengvą gyvenimą. Ačiū. Toliau ponia Jela Sender. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau taip pat padėkoti ponui Marinesko už nuveiktus darbus ir šešėliniams pranešėjams taip pat dėkoju. Vieną klausimą norėčiau užduoti ponui Marinesku. Per pastarąją diskusiją nuskambėjo vienas toks, viena tokia mintis dėl naujų koridorių. Mes dabar kalbam vis tik tai apie jau tokius daugiau mažiau egzistuojančius. Bet kai kuriuose šalyse, nors aš nebūtinai su tuo sutinku, pavyzdžiui, mano šalyje yra tokių koridorių, kuriais gali važinėti labai dideliu greičiu važiuojantis traukiniai. Ir Pone Marinesku, ketvirtas bei penktas straipsnis kalba apie pakeitimus, tų koridorių pakeitimus. Ir tar, parlamentas čia nepritarė tarybos bendrai pozicijai. Taigi noriu jūsų paklausti, kokie yra numatyti mechanizmai, nes iš komisijos teksto to tas nepaaiškėja. Taigi kokie yra numatyti mechanizmai tam, kad būtų galima kada nors išplėsti uh, arba pakeisti egzistuojančią koridorių sistemą. Juk visa ta geležinkelių sistema turi būti dinamiška, ji negali būti statiška, kad mes turėtume dinamišką, besivystančią transporto koridorių ir prekių pervežimo koridorių sistemą. Taigi, kokie yra numatyti mechanizmai, kad ši sistema nesustabarėtų ir kad nebūtų vieną kartą tik nustatyta visiems laikams, kaip dabar viskas turėtų būti. Ačiū. Ponas Paskarelį, komisijos vardu, prašau. Atsiprašau, ponė Paskarelį, dar nori Michael užduoti klausimą. Taip, aš noriu pasakyti, kad valstybinės įmonės e, Vokietijoje gauna subsidijas iš valstybės, o privačios įmonės negauna valstybės paramos e, tinklo modernizavimui, tinklo eksploatavimui. Taigi jos turi finansuoti viską iš savo pajamų ir atsižvelgiant į tai, aišku, jos patenka į labai nekonkurencingą poziciją lyginant su valstybinėmis įmonėmis. Mes, už, mes prieš tai kovojame ir naujoji vyriausybė truputėlį jau pajudėjo šiuo aspektu, bet Vokietijoje, kaip ir minėjau, ir toliau yra didžiulis skirtumas tarp privačių ir valstybinių e, įmonių padėties. Ačiū, o dabar ponas Paskarelį, prašau. Ačiū pirmininkė. Komisijos vardu norėčiau pasakyti, kad mes nes labai aukštai vertiname ir pono Marinesku, ir prieš tai būsio Gedėtran direktorato darbą. Yra labai daug gerų idėjų ir minčių čia išsakyta. Šiaip iš principo komisija remia visas min... idėjas, bet keturi punktai tebėra probleminiai. Mes nenorėtumėm ten kažkokių naujovių. Bendroje pozicijoje, tarybos pozicijoje pasakyt kad negalima numatyti nieko, kas e, keistų jau egzistuojančius teisės aktus. Taigi iš principo tai yra labai konservatyvus pasisakymas. Na ir kas yra konkrečiai manoma tuo, tai yra tas vieno langelio principas. Aš noriu pabrėžti, tai nėra kažkokia tai nauja virš nacionalinė institucija, kuri bus įsteigta, tai yra tik tai instrumentas, kuris būtų skirtas koridorių veikimui užtikrinti. Tokių dalykų jau yra. Tai būtų toksai kaip ir operacinis, operatyvinis infrastruktūros eksploatuotojų bendradarbiavimo e, instrumentas Yra jau Railway e, Europe vienoje, kurie vadovaujasi, naudoja vieno langelio principą. Bet vieno langelio principas tai yra tik tai fiktyvi koncepcija, bent jau kol kas, ar šiaip ar taip, vis tiek prašymai turi būti pateikti konkretiems nacionaliniams e, eksploatuotojams, nes sistema kol kas nėra labai veiksminga, nes ir dabar jau yra žinoma, kad vieno langelio principas iš tik gauna tik maždaug 5 procentus visų prašymų ir gali tik tai 5 procentus tų prašymų sureaguoti tinkamu būdu. Taigi čia dar reikia daug, daug ką nuveikti. Mes nenorime įsteigti kažkokios aukštesnio lygio ES institucijos. Tai yra tik tai infrastruktūrinio bendradarbiavimo taškai kokiame nors koridoriuje. Ir jos turėtų tam tikrą autonominį statusą, bet aišku, nebūtų visiškai nepriklausomos ir nebūtų susijusios, visiškai nebūtų susijusios su nacionalinėmis e, taisyklėmis. Kitas dalykas e, - licencijuoti prašytojai ir prašymų teikėjai. Na, mums labai svarbu, kad mes atvertume rinką. Ir jeigu prekių gabentojai, kurie nėra e, geležinkelio įmonininkai, suteiksime galimybę dalyvauti tokiuose konkursuose ir gabenti e, prekes ir jie taps e, atitinkamų geležinkelio bendrovių konkurentais, tai reikia vis dėlto sukurti kažkokią savoką, kuri būtų, atitiktų tą authorized applicant e, supratimą, kad m, mm, turi būti nustatyti tam tikri kriterijai. Ir jeigu mes įvesime tą visame koridoriuje tokią savoką, ją pritaikysime, tai ir bus tikrasis konkurencigumas. Trečias dalykas. Komisija nesiūlo, kad krovinių transportui visuomet būtų suteikiamas prioritetas e, lyginant su keleivių transportu. Ir kad keleiviai nuolatos turėtų laukti, kol galų galia pravažiuos tie krovininiai traukiniai. Tikrai taip nėra. Europos Sąjunga arba komisija tikrai nenori čia diktuoti, kaip turi būti. Tačiau balanso reikia. Na ir paskutinė problema, derinant pozicijas, tai yra koridorių valdymas. mes norėtumėm sukurti galbūt kažkokią sąjungą ar kažkokią asociaciją, tai būtų ne tik tai draugų toksai susibūrimas ta asociacija, bet tai būtų tikrai organizacija, kuri galėtų bendrai investuoti tam, kad koridoriai veiktų kuo efektyviau. Taigi, suminėjau visas keturias pagrindinės problemas, kurios kyla tarybai Bet taryba irgi supranta, kad visos pusės turi padaryti tam tikrų kompromisų, šiek tiek nusileisti ir nenori užsiblokuoti savo pozicijoje. Ir tikrai nesužlugdysime reglamento tik tai dėl šitų keturių klausimų, bandysime ieškoti kompromisų. Pone Bilbao minėjo įdomų klausimą ir pone Ajala dėl e, tų koridorių tolesnės plėtros, dėl jų keit, vertimo. Na, buvo išrinkti devyni koridoriai, šeši atitinka kriterijus, kurie jau koordinatorius pono Finko buvo pripažinti tokiais. Tačiau kilometrai skaičiuojant, jie sudarys tik tai 6 procentus visų uh, visų geležinkelių, nors tai būtų 20 procentų visų pergabinamų traukinių. Taigi nelab, nemažai. Kitas dalykas yra tam tikrų koridorių, kai, dėl kurių visiškai susitarė atitinkamos geležinkelių bendrovės ir jau minėta Railway, e, RailNet Europe e, institucija juos e, koordinuoja. Na ir baigdamas norėčiau pasakyti, jeigu mes visi norime, siekiame sukurti integruotą geležinkelių erdvių, erdvę Europos Sąjungoje, kurioje būtų nustatyti transporto koridoriai krovinių gabenimui, tai mums to nepavyks padaryti. Tiesiog sukraunant vieną ant kito, taip vaizdžiai tariant, visas nacionalinės geležinkelių bendrovės, nes jos visos turi skirtingas nuostatas, vienur jos, e, jeigu derins tai tarpusavyje, tai tada mums nereikia ir tokio reglamento, jos gali tiesiog tartis tarpusavyje ir tiek. Ne, mums reikia tokio reglamento. kuris padėtų sukurti tą vieningą erdvę ir gana akivaizdu, ko tam reikia, bet kol kas nacionalinės įmonės dar negali įgyvendinti visų tų nuostatų, kurių tam reikia. Ir Railnet Europe ne visada veikia taip, kaip mes norėtume. Jeigu norime inovacijų, realių, tikrų pasikeitimų, tai reikia rasti sprendimų tuo tais minėtais keturiais klausimais, kuriuos minėjau aš ir minėjo ponas Marinesku, reikia sukurti tas sąlygas, kurios tikrai leistų veikti vieningai ES geležinkelių erdvėjai. Žinoma, tai turi, atitik, turi būti įgyvendina įvairiausių kriterijų, pavyzdžiui, kad ir e, geležinkelių kokybė, tam, kad būtų galima srautus perkelti nuo gatvių transporto į geležinkelius. Ačiū Pone Marinesku, pone Ajalas Sender. Dar porą dalykų norėjau užduoti ir ponė Marinesku, prašau. E, aš taip pat norėjau padėkoti gerbėmiems kolegams už išsakytas pastabas. Visų pirma, aš norėčiau pateikti bendro paudžio pastebėjimą. Kai mes rengėme teisėkurus projektą, ar reglamento projektą. Visų pirma, turime galvoti apie tai, ką duos tas naujas teisės aktas, kokia bus jo pridėtinė vertė. Nes jeigu mes netliksime to įvertinimo, tada nėra jokios prasmės teikti kažkokį pasiūlymą dėl naujo reglamento. Kai dėl krovinių pervežimo geležinkelių infrastruktūrą dėl koridorių. Mes tiesiog šiuo reglamentu norime tobulinti tai, kas neveikia. Ir šiuo atveju neveikia koordinavimas. Dėl tos priežasties, kad e, šiuo metu yra pervežin, pervežami kroviniai, yra daug pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl ETMS, RailNet Europe pasiūlymai Alternatyvų e, yra, tačiau nėra koordinavimo dėl pagrindinių koridorių. Dėl tos priežasties, dėl tokio koordinavimo stokos negalima užtikrinti, kad kroviniai traukiniai galėtų važinėti kaip keleiviniai traukiniai. Bent jau teoriškai ir praktiškai mes to negalime pasiekti. Pavyzdžiui, traukinys, kuris išvyksta iš Genuos ir vyksta į Rotterdamą be jokio sustojimo. Kaip keleivinis traukinys. Na, teoriškai tą galima pasiekti, tačiau tam reikalingas koordinavimas. Dėl tos priežasties ir šiuo reglamentu siekiama patobulinti tam tikrus aspektus. Visų pirma, įvedame tam tikrą savoką iš anksto numatytas pervežimas. Įvairios institucijos įvardino šį terminą įvairiais e, žodžiais, tačiau visos institucijos pritarė, kad toks dalykas turi egzistuoti. Dar vienas dalykas - tai yra vieno langelio principas. Kaip jau komisijos atstovas sakė, tai nėra kažkokia institucija, tiesiog tai yra vieta, kur galima pateikti prašymą. Ir būtent tas biuras bendra, bendradarbiaus su jau egzistuojančiais nacionaliniais biurais. Tuo pat metu tas vienas langelis galės įvertinti, ar tarkim Prancūzijos biuras neleido, tarkim, Vokietijos traukiniui e, pravažiuoti tam tikrų laikų dėl kitų priežasčių nei techninės priežastis. Taigi tokiu būdu mes galėsime užtikrinti, kad nacionaliniai, nacionalinės kompetingos institucijos galėtų maksimaliai, optimaliai dirbti. Taigi toks yra vieno langelio principas. Gerbimų kolegos, jūs greičiausiai žinote, kad su manim susisiekė e, didžiausių geležinkelių kompanijų atstovai. Tos tų kompanijų atstovai laikosi nuomonės, kad dėl tokio vieno langelio principo jie praras rinkoje kontrolę. Tačiau mums reikalingos naujovės. Kas šiame reglame kontekste yra nauja, tai yra valdysena. Nes būtent per tokią administravimo, kaip siūloma valdyba, mes sukursime galimybę užtikrinti krovinių pervežimo efektyvumą. Administracinė valdyba koordinuos investicijas, kurios bus daromos to paties koridoriaus atžvilgiu. Taigi, tokiu atveju projektai investiciniai projektai bus įgyvendinami sklandžiau. Mano nuomonė, reikia to vieno langelio principo. Ir po pirmojo sustikimo su taryba esu įsitikinęs, kad mes sugebėsime susitarti. Toliau dėl pirmojo priedo, kuris buvo keletą kartų paminėtas. Komisijos pradinėme pasiūlyme buvo rašoma, kad per trijų metų laikotarpį nesustikinęs dėl tų trijų metų, bet, sakykime, per tam tikrą laikotarpį e, valstybė, valstybės narės, kiekviena valstybė narė turėjo prisijungti prie koridoriaus. Na, aišku, jeigu egzistuoja sąsajos su kitomis valstybėmis tame koridoriuje. Taryba pateikė pasiūlymą, kuris, mano manimu, yra sveikintinas. Tai yra, kad šiuo reglamentu Taip, šis reglamentas taip pat turėtų e, nurodyti, kokie tie koridoriai turėtų būti visų pirmiausia. Tai nėra bloga idėja, nes čia yra numatyti tie pirmieji kriterijai ir dėl tos priežasties nereikia laukti tų trijų metų laikotarpio, kad jos, e, prie, kad jos galėtų apsispręsti, prie kurio koridoriaus prisijungti. Aš pasiūlau, kad reikėtų organizuoti specialų sutikimą, kur konkrečiai būtų aptartas pirmasis priedas. Visų pirma, reikia aptarti reglamento turinį, vėliau aptarti koridorius, kurie turėtų būti nuspės, nu, nutiesti. Ispanijoje egzistuoja du koridoriai ir mano manimo tai yra vieninteliai koridoriai, kurie gali būti nutiesti ir be abejo jie kerta Ispanijos-Prancūzijos sieną. Na, žinoma, mes galime aptarti šios klausimus, galėsime pateikti pasiūlymus dėl pakeitimų šiuose koridoriuose. Ir prašysime komisijos ir tarybos pateikti kriterijus, pagal kuriuos tie kriterijai buvo įtraukti į priedą. Kol kas, kaip jau buvo pasakyta, atsakymo negavome, vis dar laukiame informacijos iš tarybos, tačiau štai koks dalykas. Jeigu pirmasis priedas liks reglamente, tada valstybės naras bet kuriuo atveju turės prisijungti bent prie vieno koridoriaus per trijų metų laikotarpį. Taigi tokia bus numatyta pareiga. Ir šiuo atveju siūlau ne skirti daug laiko šiam aspektui, tiesiog bandykime, ko galima efektyviau dirbti. Dabar kaip turėtų būti keičiamas priedas. Čia pono Aleksandr klausimas. Pirmieji koridoriai jau negalima daryti jokių pakeitimų jų atžvilgiu, nes tai yra pirmieji koridoriai, kurie bus sukurti, nutiesti, tačiau valstybės narės na ir reglamentas numato tokią galimybę, kad valstybės narės gali pateikti pasiūlymus dėl naujų koridorių arba jos gali pakeisti jau egzistuojančius koridorius. Jos turi pateikti prašymą komisijai ir komisija priims atitinkamą sprendimą. Tai visa tai yra numatyta reglamente. Taip pat yra numatytos priežastis, kada galima pateikti prašymą dėl naujo koridoriaus tiesimo ar dėl egzistuojančio koridoriaus pakeitimo. Visa tai yra reglamente, kad valstybės narės gali keisti egzistuojančius koridorius, taip pat pateikti pasiūlymą dėl naujų koridorių. Visa tai yra numatyta. Tai yra trečiasis straipsnis. Trečiasis straipsnis E, kuriame. Aš kalbu apie savo pasiūlymą. Taigi trečiasis straipsnis. Jama kalbama apie įprastinės procedūras, kaip turėtų būti pra, pateikitas prašymas dėl koridoriaus tiekimo. O ketvirtasis straipsnis būtent susijęs tik tai su priedu. Dabar dėl likusių dalykų. Kaip jau aš jau minėjau, mes galime pasiekti kompromisą su taryba. Dėl tuo trijų ar penkerių metų laikotarpio. Dėl tų terminų, dėl datų. Vėlgi, reglamente yra numatytas laikotarpis, per kurį koridorius turi būti pradėtas eksploatuoti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turi egzistuoti ta administracinė ir vykdomoji valdyba ir vienos langelis. Tad kam reikalingi tie penki, penkeri metai? Man atrodo, kad tas laikotarpis yra pernelyg ilgas. Mes galime bent jau pirmiesiams koridoriams visą tai gyveninti per du metus. Tai yra du dalykai, kurie yra reikalingi tam, kad gali, galima būtų e, pradėti eksploatuoti koridorių. Na, investicijos, na, tai jau čia atskiras klausimas. Dėkuoju, pirmininkė. Thank you, Mr. Marin. Dėkuoju, pane Maneresko. Numatyti iš tik iki laikotarpį, iki, iki balandžio 12 galite teikti pakeitimus. Transporto komitete pakeitimai bus aptariami gegužės 3 dieną. Balsavimas transporto komitete įvyks gegužės ketvirtą dieną ir po to tikėkime, kad balsavimas plenarinėme posėdėje įvyks birželio mėnesį. Na kągi, pakeitimus galite teikti iki balandžio 12 dienos. Dėkoju, padėkoju ponui Marinesku už labai išsamą informaciją toliau mūsų darbo atverkėjo ponios Raner pranešimas dėl sankcijų už sunkius socialinių taisyklių kelių transporto pažydimus. Ir labai dėkoju ponė Raner už tai, kad e, jūs sutikote aptarti šį klausimą prieš pietus, o po pietų galėsime e, diskutuoti su Ispanija kaip pirmininkaujantis šalis. Taigi žodis ponė Raner. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, pirmiausia, norėčiau sugrįžti prie diskusijų dėl paties darbinio dokumento. Dabar turite pranešimo projektą ir jį rengdama aš bandžiau susitelkti į pagrindinės problemas susijusias su socialiniu nuostatų pažeidimais transporto srityje. Na ir taip pat bandžiau atsižvelgti į atskiras sankcijas bei jų skirstimą pagal pažeidimus. Na visi suprantame, kad tai yra problema labai svarbi, nes ji yra tarp valstybinio pobūdžio. Na ir mūsų ekonomikoje yra daug sričių, kurią būtent liečia ši problema. Pirmininkas, nutraukiam. Pone Marinesko, aš tikrai bandau išklausyti kitos pranešėjas, bet jūs atrodo trukdote, taigi prašau Jeigu jūs norite surenkti kitą susitikimą, tai prašau jį surenkti už salės durų. Pirminkė, dėkuoju. Na, suprantu, kad visi šie klausimai yra labai svarbus. Ir susitikinus, kad ir kolegos taip žiūri. Bandysiu pasisakyti labai trumpai, nes šios diskusijos tik prasideda. Ir manau, kad veiksminga sankcijų sistema veiktų tik tais tuomet, jeigu būtų aiškiai susitarta ir skaidriai susitarta dėl dėl bausmių būtų nustatytos mažiausios ir aukščiausios bausmės. Prieš rengdama šį pranešimą dalyvavau daugelįje pokalbių tiek su transporto įmonių, tiek darbuotojų, tiek ir su kai kurių valstybių narių atstovais. Na ir aš kaip teisininkė pastebėjau yra labai vieną įdomų dalyką. Tai yra kad kiekvienose valstybėse narėse dėl istorinių priežasčių baudžiamosios teisės sistemos ir sankcijos labai skiriasi, be kita ko ir dėl ekonominių priežasčių ir tie skirtumai turi išlikti. Pirmininkas nutraukia kalbėti. Pone Marnesko, pone Jalasenda. Suprantu, kad jums tikriausiai svarbu, bet tai nes nedora ne, ne ponios Runner atžvilgiu. Pirmininkė, Tikiuosi, kad dėl šio aptariamo klausimo vyks irgi labai įdomias diskusijas. Tuo ir džiaugiuosi iš anksto. Kaip ten bebūtų, kalbant su įmonėmis, valstybėmis narėmis, kitais suinteresuotais asmenimis tai susidaro įspūdis, kad tikrai reikia imtis veiksmų, tačiau kyla pavojus, kad bus kišamas į valstybių narių sistemas bei bus pažydimas subsidarumo principas. Ir kai kalbame apie transportą, reikia užtikrinti konkurencingumą, o taip pat ir įmonių teisės bei jų darbuotojų teisės. Taigi turint visą tai galvoje, tikrai būtina, kaip čia pasakius, bent jau būtina pagerinti kontrolę arba užtikrinti kontrolę. Negalima uh, E, valstybių narių reikalauti suderinti savo sankcijas arba keisti savo turimas sistemas, jeigu nebus užtikrinta atitinkama kontrolė. Na, o toliau taip pat turėtų būti kontroliuojamas ir sankcijų vykdymas bei jų rezultatai ir apie tai turėtų informuoti valstybės narės. Taigi siūlau, kad būtų kad uh, Europos kelių transporto agentūra koordinuotų šią kontrolę. Jeigu valstybė narė nežinos, kokios sankcijos gali būti taikomos kitoje valstybė narėje ir žinokime, kad, e, tarkim, pervežimai yra vykdomi ne per vieną, bet per keletą valstybių narių, tai aš kaip įmonė norėčiau žinoti, kokie reikalavimai galioja skirtingose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, dėl darbo ir polsio laiko ir taip toliau. Na, nepamirškime, kad egzistuoja nemažai direktyvų, tačiau dažnai tų direktyvų nuostatų ne visuomet laikomas ir dėl subsidarimo principų direktyvų nuostatas taikomas skirtingai valstybės narėse. Taip pat manau, kad reikia padiskutuoti dėl šaiko 30 Lisabono sutarties 83 straipsnio antroji dalis mums suteikia galimybę labiau kištis, jeigu paaiškėtų, kad tai yra būtina. Na, šią galimybę aptariau, trumpai aptariau ir su šešėliniais pranešėjais ir manau, kad kai bus parengtas pranešimo projektas, tai jau galėtume siūlyti konkretesnių dalykų. Na, sutinku, kad diskusijos su šešėliniais pranešėjais nebuvo tokios išsames, tiesiog mes kol kas renkame faktus, o po to jau intensyviose diskusijose galėtume išklausyti ir kitų kolegų nuomonės. Tuo džiaugiuosi, nes iš ties svarbu. Ir iš tikrųjų reikėtų išvengti štai kokio. Tai yra, kad nuomonės skirtus ir nepavyktų starti. Pažangos pasieksime tik tais tuomet, jeigu susitarsime mūsų transporto komitete, ko labai ir viliuosi. Dėkoju. Dėkoju. Pone Raner, ponas Alkadrojai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponė pranešėjai, nes iš tiesų aptariama tema yra svarbi. Sankcijos yra vienas dalykas, ar nuostatas yra vienas dalykas, tačiau nuostatų vykdymo įgyvenimas yra kitas dalykas. Na, na, tie mūsų nusibriežti tikslai turi būti gyvendinami. Tai yra aiškus dalykas. Na, diskusijos e, davė įdomių minčių, kai ką jau numatė ir pranešėjo, bet tiesiog paaiškėjo, kad valstybės narėsės egzistuoja e, skirtingos sistemos ir skirtingas požiūris į visus šios dalykus. Taigi tikrai įdomu. Taigi, uh, mūsų frakcijos vardu norėčiau dar pridurti štai ką. Na, sutinkame su pagrindinė uh, pranešės mintis, tai yra, kad reikėtų plačių mestų derinti sankcijas. Ji taip pat nurodė, jog Lisabono sutartis mūsų komitetui atveria naujų galimybių ir turime patikrinti, ar tos minėtos gairės negalėtų būti suformuluomas taip, kad jos būtų labiau privaloma pobūdžio. Galbūt galime tikėtis iš komisijos konkretesnių pasiūlymų, kaip galima būtų gyvendinti sankcijas. Na ir svarbu, kad komisija uh, turėtų bendrą vaizdą ir su juo supažindinti ir mus, tam, kad e, galėtume, pažiūrėjau, įsivaizduoti, kokia yra padėtis, kiek reikia kontroliuoti transporto priemonių ir panašiai. Na, kai kalbėjome apie pono Groštę pranešimą, apie tai jau kalbėjome, tai gal iš esmės ir nebloga mintis, tačiau manau, kad ją reikia labiau pasigilinti. Ir tikrai ir vertėtų padiskutuoti apie tai, kokios naudos duotų konkreti agentūra skirta šiai problemai spręsti, koks būtų jos biudžetas, kokios būtų jos užduotis ir kokios pritinės vertės jį duotų nes tai galiu konstatuoti, kad e, tiesą sakant, tuo tarpu e, komisijoje niekas kaip ir nesėmė kol kas įgyvendinti pranešėjos minčių, pavyzdžiui, dėl minimalių standartų nustatymo. pavyzdžiui, minimalių standartų, kuriais turėtų vadovautis e, inspektoriai arba ir dėl e, statistinių duomenų, kurie yra labai skirtingi. Taigi, turint visą tai galvoje, aš manau, kad tikrai būtų vertinga padiskutuoti apie atitinkamos agentūros kūrimą. O kai dėl e, ryšio palaikymo su sunkvežimio vairuotojais, tai čia aišku yra skirtumų valstybių, tarp valstybių narių. Na, skirtingose valstybėse narėse taikomi skirtingi metodai. Taigi galbūt šiame kontekste reikėtų labiau propaguoti naujas technologijas. Ir manau, kad, pavyzdžiui, GPS sistema, jo aš čia nereklamuoju, bet ją, pavyzdžiui, galima būtų pasinaudoti, tikrinant, kaip kerčiant sieną, um, laikomasi nuostatų. Na, štai tiek iš mano pusės. Ir tiesiog palau, palaukėkime pakeitimų ir tuomet galbūt suformuluosime vieną kitą dalyką aiškiau ir konkrečiau. Bet šiaip mes viską palaikome. Ačiū. Pane Maisner. Präsident, das war jetzt nicht geplant, dass hier ein Klingelton erklingt. <laughs> Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad ne iš karto supratau, kad jau gavau žodį. Pono Trimozos dėja nėra ir mano frakcijos šešėlinis pranešėjas taigi negali atvykti, bet aš norėčiau mūsų frakcijos ir pono Trimozos vardu padėkoti pranešėjai ir netrukus tikrai dar bus užsamesnių diskusijų. Kol kas iš savo frakcijos galiu pasakyti tik tiek, kad jau dabar yra daug taisyklių ir viskas, ką mes turime padaryti, tai patikrinti, ar tos taisyklės veikia ir kaip jo, jų yra laikomasi. Dar į ką reikia atsižvelgti, tai yra vairuotojų, sunkvežimių vairuotojų vairavimo ir poilsio laikas. Tai irgi reikia planuoti, reikia. E, pažiūrėti, ar yra pakankamai parkavimo aikštelių, ar yra tikrai sukurta infrastruktūra, kuri leistų laikytis to nustatyto polisio ir darbo laiko. Taigi, aš manau, kad socialinius reikalavimus reikia stengtis įgyvendinti, bet reikia atsižvelgti ir į transporto saugumą ir vengti pernelik didelio reguliavimo, kuris viską tik tai dar labiau sukomplikuotų. Aš manau, kad reikia laikyti supaprastinimo pozicijos. Taigi, man tikrai labai įdomu, kaip ta diskusija toliau vystysis, aš tikrai ją seksiu atidžiai, o kitą kartą ponas Trimoza tikrai atvyks ir galės dalyvauti atitinkamose diskusijose kartu su pranešėja. Ačiū. Dėkuoju, ponia Grošai. Pone Groš. Dankė. Ačiū. Atsiprašau, ačiū. Norėčiau nu, padėkoti pranešėjai už, jo, už jos darbą. Mūsų komitetų šitą temą puikiai žinoma, kaip ir minėjo pranešėja. Reikia susitarti dėl kai kurių pagrindinių dalykų. Man atrodo, kad mes čia judam per lietai. Man lieka dvi problemos, kurios niekad nebuvo išspręstos. Pirmoji tai yra, ką mes vadinsime tais sunkiais nusižengimais, nes tai yra skirtingose šalyse traktuojama skirtingai. Kitas dalykas tai yra kontrolės dažnumas ir jos apimtis, ypač dažnumas man yra nuolat e, tokia kylanti problema. Aš žinau, kad kai kuriuose šalyse kontroliavimas yra mažiau negu 2 procentai ir man tokiu atveju subsidiarumo principas jau nereiškia pagarbos valstybei nariai, bet tai yra tiesiog e, ginklas arba priemonė vengti kontrolių, kurias reikėtų daryti. Ir tada valstybė nariai pasinaudoja subsidiarumo principu ir nevykdo įsipareigojimų. E, Taigi viską žinom ir nuobaudos yra skirtingos, jos yra nesuderintos, jos yra per daug įvairios, ypač e, pasieniuose, sakysim, kur aš irgi gyvenu, tai yra didžiulis apsunkinimas, sankcijos. E, kai kuriuose valstybėse yra labai didelės, kai kur yra atimamos teisės, kai kur yra atimamas automobilis, kai kur yra. E, atėmus vairuotojų teises, galima nuvykti į kitą šalį ir ten jau niekas netikrins, ar kada nors jos buvo atimtos. Žodžiu, reikia tuos skirtumus stengtis kuo greičiau suvienodinti. suvienodinti. Ir visa tai supaprastins mūsų bendravimą, palengvins ekonominį apsikeitimą ir asmenimis, ir prekiamis. Ir tikrai visiems ir aktyviems ir pasyviems eismo dalyviams dėl to taps lengv, lengviau. Manau, kad subsidiarumas čia turėtų vaidinti daug mažesnį vaidmenį, nes mes kalbam apie piliečių saugumą. Ačiū, ponė. Prašau toliau, ponas Breton. Uh, you, um... Dėkoju, pirmininkė. Na, kaip pasakė ponė Renan, jeigu sugrįšime prie pirminių pasikeitimų nuomonėmis, tada Aš pasakiau, kad e, pati savoka yra geri, koncepcija yra gera. Tačiau, na žinote, reikia žiūrėti detalės. Ir tuo pat metu pasakiau, kad e, tokio pobūdžio problemos negali būti įspręstos visiems pritaikytų metodu. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje. Tarptautiniai pervežimai sudaro tik tai 2 procentus ir situacija skiriasi nuo situacijos kontinente. Galiu suprasti, kad kai kuriuose vietose, kaip sakė ponas Groš, tai yra jo regione kyla, pavyzdžiui, rimtų problemų. Ir suprantu tuos nuogestavimus, tačiau man atrodo, kad reikėtų taikyti subsidiarumo principą. Dabar dėl to pranešimo. Aš e, turiu pasakyti, pirmininkė, kad neketinu analizuoti kiekvieno pranešimo elemento. Mm. Norėčiau apsiriboti šiuo metu tik tai tam tikrais esminiais dalykais. Visų pirma, pranešėja sako, kad reikia sukurti tam tikrą agentūrą. Ponas Alkadravi pasakė, kad reikia iš tiesų aptarti šį klausimą. Pirmininkė, greičiausiai jūs prisiminate, kad praeitos kadencijos parlamente buvo nuolatos organizuojamos diskusijos, ar reikia Europos kelių tinklo agentūros. Deja, aš nepakeičiau savo nuomonės dėl tokios agentūros. Reikia pažiūrėti į kitas agentūras, kas atsitiko su jomis, e, kurias paskubomis mes įsteigėme. Ir pažiūrėkite, kokia painiava yra susidariusi dėl tokių agentūrų. Ir iš tiesų nereikėtų kurti dar vienos tokios agentūros. Dėl tos priežasties nenoriu pritarti tokiam pasiūlymui. Antras dalykas. Jis yra susijęs su tuo, kad baudžiamoji teisė turi būti suderinta. Na, pereitos kadencijos, pos, e, kadencijos metu teko man dirbti komitete, kuriame konkrečiai buvo kalbama apie baudžiamosios teisės suderinimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia baudžiamosios teisės harmonizavimą. Ir šiame dokumente vėl matome panašų pasiūlymą. Kalbant apie bet kokius bandymus e, suderinti baudžiamąją teisę, tai, na, kokia situacija? Skirtingos valstybės narės turi skirtingą teisinę sistemą, pažymtinėje karalystėje, Vokietijoje. Ir taikoma visiškai skirtinga teisinė praktika. Dabar jeigu mes bandysime suderinti baudžiamą teisę šioje srityje, tai iš tiesų būtų duotų neigiamų rezultatų. Pavyzdžiui, pateiksiu vieną pavyzdį. Jis yra susijęs su tuo, kad, pavyzdžiui, kalbant apie nusižengimus kai kuriuose valstybėse, tarkim, dėl kelių teisų e, taisyklių pažeidimo, nėra numatyta apeliacijos procedūra. Na, iš tiesų, mano manimo, tai nėra sąžiningos ir te, sąžiningo teisingumo uh, dalykas. Ir prieš pereinant prie to, ką valstybės narės traktuoja kaip sunkiais nusižengimais, yra labai daug skirtumų kaip visa tai yra traktuojama. Dėl tos priežasties man nepriimtinas ir Alkadravi pasiūlymas dėl GPS technologijų panaudojimo, kad būtų atsiekti mūsų visi sunkvežimiai. Tokiu būdu mes e, sukursime lyg tokį real, e, realybės šau mūsų keliuose. Dabar norėčiau pabaigti teigiamą gaidą ir pasakyti štai ką. Kalbant apie kitas iniciatyvas, kurias pateikė pranešėja savo pranešime, pavyzdžiui, 21 punkte ji kalba apie tinkamą infrastruktūrą, kuri turėtų padėti vairuotojams. Ir mes žinome, kad komisija vienu metu pradėjo galvoti apie tam tikrus pilotinius projektus šioje srityje. Aš pritačiau tokiai iniciatyvai. Tačiau, kai ji rašo apie saugumo aspektus, tų kelio tinklų infrastruktūrų. Šiuo atveju mes turėtumėm kalbėti ne tik apie saugumą, bet ir apie saugą, nes didžiausia problema, su kuria mes susidurime, yra susijusi ne su sunkvežimių vairuotojais, kurie padaro bet kokius nusižengimus, tačiau didelė problema yra vagystės iš tokių sunkvežimių. Pavyzdžiui, labai daug regionų susiduria būtent konkrečia šia problema. Tad reikia kalbėti ne tik apie saugą, bet ir apie saugumą tų sunkvežimių, kurie naudoja Europos kelių tinklo infrastruktūrą. Ačiū. Ačiū. Na, iš tiesų tai yra problema dėl saugos ir saugumo terminų. Tikiuosi, kad pranešėjai atsižvelgs į jūsų pastabą. Dar trys kalbėtojai Ponas Kramer. Pone Lichtenberger yra kitame komitete, ten jie turi pasisakyti ir balsuoti, todėl negali atvykti, bet aš noriu jos vardu padėkoti pranešėjai ir už pranešimą ir už bendradarbiavimą. Tris dalykus noriu paminėti. Road Agency, agentūra, neaišku, kam jos reikia, mes nesuprantam, kam jos reikia. Man galima važiuoti visomis gatvėmis, e, techninės nuostatos yra visur. E, vienodos, bet kai kurias galbūt reikėtų e, taisyti, kritikuoti, bet road agency mums nereikia. Ko tikrai reikia, tai yra bendrų taisyklių, bendrų matavimo aparatų visose e, šalyse, kad veiktų visur vienoda sistema. Tachografų sistema. Mes buvom Šveicarijoje. Šveicarijoje, pavyzdžiui, iš karto automatiškai yra numatyta kontroliuoti tokius e, tachografų parodymus. Vairuotojai ten nusiteikia gana teigiamai ir netgi skambina mobiliuoju telefonu ir sako, kad norėtų, jog juos patikrintų, nes kai kada jų, jų vadovai verčia važiuoti ilgiau negu kad yra nustatyta ir tokiu būdu yra sudarytos sąlygos greitai ir efektyviai patikrinti uh, kiek teisėtas yra važiavimas. Dažnai mūsų įmonininkai, verslininkai daro spaudimą vairuotojams ir tokiu būdu mes galėtumėm išvengti įvesdami visur vienodą tachografų parodymų matavų sistemą. Kitas dalykas - socialiniai dalykai, infrastruktūra, parkavimo aikštelių įrengimas. Kas už tai mokės? Tai turė, už tai turėtų mokėti valstybė, E, gatvių remontas ir visa kita, tai yra didžiulės pinigų sumos, todėl reikia labai atsargiai apsispręsti, kur investuojame ir ko siekiame tomis investicijomis. Iš principo tai mes sutinkame su šiuo pranešimu, tik tai tuos keletą punktų norėčiau, kad juos būtų geriau atsižvelgta, ką dabar ir paminėjau. Ačiū, ponas Artu. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už jos darbą ir jai ypač dėkingas už tuos visus faktus, kuriuos jinai pateikė, nes tai buvo pirmasis tokio pabudžio palyginimas. Mes turime gana daug priežasčių ir galime jas suminėti, kodėl tie dabartiniai reglamentai tokie netikslus, Manau, kad pagrindinis tikslas turėtų būti sukurti teisiškai pareigojančią sistemą visoje Europoje. Aš norėčiau pakomentuoti kai kuriuos punktus, aš daugumą jų remiu, bet trys yra man ypač svarbus. Tai yra, jie rodo, kokie yra didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių nuobaudų sistemų. Uh, nuobaudų sumų skirtumai, man atrodo, visa tai turėtų būti daugiau mažiau suvienodinta. Kaip ir kolegė Rana, aš manau, kad galima 83 straipsnių Lisabono starties pasinaudoti ir tai būtų tas instrumentas, kuris leistų mums ateityje dirbti tinkamą kryptimį. Mano nuomonė, reikėtų diskutuoti dėl agentūros tikslas, kurį nustatė kolegė Ranio, yra teisingas, tačiau reikia pagalvoti apie tai, ar tikrai agentūra būtų tas instrumentas, kurį tą tikslą padės pasiekti, ar apskritai tos agentūros reikia. Kontrolės organų, geresnės kontrolės reikalavimai yra visi teisingi. Ir pavyzdžiui, kokia nors visiškai suprantama reikalavimų suformuluojanti brošiūra visomis kalbomis būtų irgi didelė pagalba. Visą tai yra teisingi reikalavimai, bet norėčiau pabrėžti, kad visi likščioliniai instrumentai yra rekomendacinio pobūdžio. Galiu priminti ir 2003 metų 98. 59 direktyvą, kur kalbama apie sunkvežimių vairuotojų reglam, darbo reglamentavimą. Taigi kažkokiu tai reglamentu mes jau turime, bet e, iš esmės daug kas yra rekomendacinio pobūdžio ir mūsų užduotis būtų sukurti daugiau teisiškai įpareigojančių instrumentų, leisančių suvienodinti ir efektyvinti visą šią sistemą. Ačiū. Ponas Rikiai. Euh, Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją už atliktą darbą. Norėčiau užduoti vieną klausimą ir išsakyti vieną pastabą. Klausimas būtų štai koks. Ar nekilo problemų rengiant šį nuomonės projektą? Atsižvelgiant į tuos skirtingus reglamentus. Pavyzdžiui, 2005 metų reglamentas nebuvo įgyvendintas, dabar Lisabonos sutartis įsigaliojo, kuri leidžia gyvendinti tam tikrus pakeitimus. Taip pat skiriasi situacija nacionaliniu lygmeniu ir europiniu lygmeniu. Taigi situacija yra tokia dinamiška, taš, tačiau ne visada kalbame apie vienodas, vienodą aplinką, kurioje vyksta tie pakeitimai. Dėl tos priežasties gali kilti tam tikrų, tam tikrų problemų susijusių su šio pranešimo pagrindiniais elementais. Pavyzdžiui, yra siūloma įsteigti Europos kelių transporto agentūrą. Taip pat gali kilti ir problemų už, e, dėl sankcijų už, tarkim, kitoje šalyje padarytus e, pažeidimus. Taigi kyla, didži... galiu padėti didžiulį klaustuką dėl tos Europos kelių transporto agentūros ir pažeidimų padarytų kitoje šalyje. Taigi reikia įsigilinti į šiuos klausimus. Tai yra, e, kokia yra tikra šio pranešimo apriptis. Pana Sanecki. Dziękuję panie przewodniczący. E, właśnie wracam z komisji. Dėkuoju pirmininkė. Aš e, ką tik sugrįžau iš biudžeto kontrolės komiteto posėdžio ten mes e, balsavome dėl 370 pakeitimų ir balsavome lygiai 370 kartų dėl 20 skirtingų europinių agentūrų. Dabar siūloma įsteigti dar vieną agentūrą. Turiu pasakyti, kad e, man kyla nekokie jausmai. Man atrodo, mūsų rinkėjai ir mokesčių mokėtojai taip pat e, nebus sužavėti tuo, kad ketinama įsteigti dar vieną agentūrą. Na, iš tiesų, tai būtų dar vienas argumentas prieš ES, kurios, kurį galėtų įvardinti ES kritikai. Noriu pasveikinti pranešėją už puikų darbą. Norėčiau paremti pirmiau pateiktą pasiūlymą. dėl to, kad reikia tobulinti Galilėjo GPRS sistemą. Iš tiesų, jūsų pateiktos idėjas šiuo klausimu yra labai įdomios. Aš esu iš naujosios ES šalies ir siūlau pakeisti finansavimo sistemą, nes mano šalis moka daugiau nei gauna. Ir tai iš tiesų keista. Pirmininkas, ačiū. Dabar ponas Paskaralė komisijos vardu. Ačiū pirmininkė. Komisija sveikina šį pranešimą. Mes galime pasakyti, kad iš principo pritarėme toms idėjams, kurios yra įvardintos, nekyla kažkokių klausimų, dėl kurių mes negalėtume pritarti, galbūt tik tai dėl tos Europos kelių transporto agentūros. Iki visai neseniai iš tiesų buvo labai aiškus apribojimai, ką gali padaryti ES įgyvendinant savo pačios taisyklės. Ir kaip pasakė gerbimas kolega, nebuvo jokios bendrijos atsakomybės dėl sankcijų harmonizavimo. Bent jau kalbant apie kelių transportą. Tačiau mm, komisija ėmėsi veiksmų, kad būtų visos taisyklės vienodai interpretuojamos. Tam darbui mm, įtraukėme valstybių narių atstovus, taip pat buvo aptartos įvairios gairės dėl e, sudėtingų reglamento aspektų. Dabar tos gairės yra išplatintos internete ir kitais kanalais ir e, tas gairės gali, su jomis gali susipažinti visi. Mes esame patvirtinę sprendimą dėl E, sankcijų kategorizavimo. Mes sankcijų neharmonizuojame, tačiau kartu su valstybėmis narėmis tiesiog bandome įsiaiškinti, kokie nusižengimai galėtų būti traktuojami kaip itin, kaip itin sunkus ir kurie turi tam tikras pasiekmes, kaip įvardinta reglamente, kokie nusižengimai galėtų būti e, tokio vidutinio sunkumo arba nesunkus nusižengimai. Tiesa, kad e, įsigaliojos Lisabonos sutarčiai dabar galime imtis daugiau veiksmų harmonizuojant e, baudžiamąją teisę. Tai leidžia Lisabonos starties 83 straipsnis, tačiau tam komisija visų pirma turi pateikti pasiūlymą. Ir vietoj to, kad būtų keičiamos taisyklės, kurios buvo patvirtintos prieš 3-4 metus, komisija mano, kad prioritetas turėtų būti tinkamas egzistuojančių taisyklių įgyvendinimas. Tai mes įgyvendiname keičiantis informaciją, kuri tiek dėl socialinių e, tai, taisyklių, pavyzdžiui, A valstybės narės kompetitingos institucijos gali uh, numatyti sankcijas už nusikaltimus, kurie buvo padaryti kitoje valstybėje. Būtent dėl to, kad tą nusižengimą užfiksavo tachografai. Ir taip pat reikėtų priminti tą kelių transporto paketą, kuris buvo patvirtintas visai neseniai. Jame yra numatoma pareiga sukurti tam tikrus nacionalinius e, registrus. E, tuo profesionalių krovinių pervežėjų. Ir tokiu būdu būtų galima keistis informacija dėl padarytų nusižeidimų. Reikėtų pažvelgti bendrą kontekstą, tai yra mūsų kelių transporto politika. Politika yra orientuota į saugą ir saugumą asmenų ir prekių, kurios yra pervežamos mūsų keliais. Taigi egzistuoja tam tikri e, pilotiniai projektai dėl saugos parkavimo, siekiame užtikrinti, skatina valstybės, kad, pavyzdžiui, kai yra tiesiama, tiesiami nauji keliai, nauja infrastruktūra, turėtų būti numatytos e, tam tikros vietos, kad e, žmonės, kurie keliauja, galėtų sustoti ir palsėti. ne atsižvelgiant į jų pagrindinius poreikius, tačiau ir laikantis e, Europinių teisės aktų. Dabar grįžtant prie tos Europos kelių transporto agentūros, žinote, ką mano apie tai komisija. Komisija priemė sprendimą, kad e, priklausomai nuo institucinių dėrybų, kurios dabar vyksta tarp Europos parlamento, tarybos ir komisijos, dėl agentūrų vaidmens E, europinėme kontekste. Dabar tiesiog e, nėra kuriamos naujos agentūros, komisija nepateiks naujų pasiūlymų, ne dėl to, kad yra kažkokia painiava, kaip sakė kažkuris parlamentaras. Priešingai, bent jau aš manau, kad agentūros, su kuriomis mes bendradarbiaujame, pavyzdžiui, e, transporto srityje yra profesionalios, profesionaliai dirbančios ir mums tenkina jų darbas. Toliau pona Hanar e, teigia, kad Europos parlamentas turėtų būti įtrauktas, jeigu e, komisija priims sprendimą dėl to, kad patikrinimų skaičių reikėtų didinti. Dabar reglamente yra numatyta nuostata, kuri e, teigia, kad patikrinimai keliuose ir įmonėse turėtų sudaryti tam tikrą procentą, kuris e, didėtų priklausomai nuo darbo dienų skaičiaus. Tas procentas gali pasiekti 4 procentus ir tai reikštų iš tiesų kelis šimtus tūkstančius, jeigu ne milijonus patikrinimų visoje Europos Sąjungoje. 90 procentų sunkvežimių e, turi įdėktus naujausio, naujosios e, kartos tachografus. Ir norime, kad 2011 e, metais būtų atliktas įvertinimas ar pasiekti tikslai. Jeigu nebus pasiekti tikslai, tada bus priimtas sprendimas dėl procentinės dalies padidinimo ir bus taikoma komitologijos procedūra su tikrinimu, į, bus, e, į kurią bus įtraukta ir Europos parlamentas. Apie tai pranešiu Jums iš anksto, jeigu iš tiesų priimsime tokį sprendimą. Pone komisijos atstovė, tiesiog noriu priminti, kad nebegalima tos procedūros vadinti komitologijos procedūrą. Pone Raner, prašau. Dėkuoju. Labai trumpai dėkoju iš tikrai vertingas visakytas mintis. Manau, kad dėl siektinų tikslų mes iš tiesų visi sutarėme. Norime padidinti saugesnį eismą, didinti konkurencingumą, apsaugoti darbuotojus, o taip pat, kad kelių eismo sistema gerai veiktų. Na ir nemanau, kad uh, taip iš karto galima pasakyti, kaip per trumpą laikotarpį sukurti ES infrastruktūrą, kuri užtikrintų pilną saugumą. Na, kai kuriuose šalise infrastruktūra pakankama užtikrinti saugumą, o kitose reikia pasispausti, siekiant užtikrinti saugumą ir saugą, taigi sistemos skiriasi. Man svarbu dar vienas dalykas. Na, aš nesu labai didelė naujos agentūros gynėja. Na, nebūčiau linkusi sakyti, kad nauja agentūra išspręs visas problemas ir daugelio pokalbių supratome, kad labai svarbu užtikrinti geresnį komunikavimą tarp valstybių narių, nes kitaip nebus įmanoma derinti sistemas. Būtina žinoti, kas vyksta kitose valstybės narėse, kai kuriuose valstybėse narėse yra atlikti geri tyrimai, tai yra gerų duomenų, kitose. Uh, valstybėse to, tai nedaroma ir ar tai bus agentūra ar kažkokia kita instancija, galbūt jau egzistuojanti, kuri tuo rūpinsis, tai gal nėra pagrindinis klausimas. Svarbiausia yra tiesiog užtikrinti geresnį keitimas informaciją, geresnę komunikaciją. Ir Ir svarbiausia, kad jau egzistuojančios gairės būtų taikomas labiau privaloma tvarka, kad jos būtų privalomas visiems ir skaidrios. Ir dar vienas dalykas pabaigai. Pas mus Europos Sąjungoje e, daugelis kelių tinklo naudotojų yra iš trečiųjų šalių ir jie dažnai yra nesupažindinti su atitinkamomis informacijomis. Ir svarbu informuoti tuos ES atvykstančius e, vairuotojus dažnai iš rytų, kuriems tenka kirsti visą Europą ir iš jų negalima tikėtis, kad jie išmanytų mūsų nuostatas. Todėl mano manimu, jie turi teisę kiek įmanoma paprastesnių būdų būti supažindinti su tomis nuostatomis, kurių jiems reikia laikytis, kad tai būtų padaryta aiškiai ir suprantama. Ir mano manimo, tai tikrai būtų svarbus dalykas tam, kad galėtume padidinti kelių eismo saugumą. Manau, kad tai pavyks padaryti. Džiaugiuosi būsimais pakeitimais, gerais pasiūlymais ir tikiuosi, kad galėsime viską greitai ir sėkmingai apdoroti. Ačiū. Dėkoju, ponė Runner. Dabar norėčiau informuoti, kad pakeitimus galite teikti iki balandžio 6 dienos, o balsavimas komitete įvyks e, balandžio 26-7 dienomis ir tikimės, kad gegužės mėnesį bus balsuojama plenarime posėdžioje. Taigi, kaip jau minėjau, iki balandžio 16 galima teikti pakeitimus. Kągi, dėkoju, galime baigti mūsų posėdį prieš pietus. Dėkoju už jūsų supratimą ir posėdį tęsime nuo 3 valandos ir susitiksime su. Uh, kompetitingų Ispanijos ministrų. Ačiū.